Ja, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Mėly kolegos, labas rytas visiems. Norėčiau pasveikinti jūs visus susirinkusius į mūsų paskutinį biudžeto komiteto posėdį šios kadencijos metu. Bent jau tai yra paskutinis e, oficialus mūsų posėdis, taigi e, sveikinu visus čia susirinkusius. Birželio 11 dieną įvyks neįlinis biudžeto komiteto posėdis, bet šis šiandieninis posėdis yra paskutinis įprastinis posėdis šios kadencijos metu. Mes esame tiesiogiai transliuojami internetu. Kokiamis kalbomis e, galite kalbėti ir e, klausytis vertimo, matote Kobun Jūs, taigi aš visų kalbų nevardinsiu. Dabar dar turiu vieną pranešimą apie koordinatorių posėdį. Jis atšauktas, nes nėra apie ką kalbėti. Vis dėlto, kiek aš žinau, galbūt viena ar kita frakcija gal ir norėtų kažką tai aptarti. Jeigu taip jau atsitiktų, tai tą ta E, frakcija, kuri jaučia poreikį apie kažką padiskutuoti, apie tai turėtų man pranešti kiek įmanoma greičiau. Po mūsų šio posėdžio koordinatoriai tokiu atveju dar galėtų pasilikti salėje ir jeigu dar kažkokių klausimų jums kyla, tai koordinatoriai apie tai galėtų padiskutuoti po šio posėdžio. Dabar protokolas. Čia yra įprastinė tvarka, protokolai yra pateikti. Jeigu iki posėdžio pabaigos e, niekas e, nepareikš pastabų, tai tuomet protokolai bus laikomi patvirtintais. O dabar priartėme prie ketvirto darbo tvarkės klausimo, tai yra stebėsenos grupė atsakinga už mokslinius tyrimus ir inovacijas. Ir mūsų pranešėja štai jau kaip tik ir atvyksta į salę. Jie yra atsakinga, mūsų pranešėja tiksliau negalėjo atvykti, ji negali skristi lėktuvu, nes dabar e, jau ir netrukus turėtų gimdyti paskutinį neštumo mėnesį. Taigi vietoj jos atėjo Ana. Ir dabar kalbėsime būtent apie mokslinio tyrimų ir inovacijų stebėsenos grupę, skaitant MVI. Jos veiklą organizavo e, šių metų e, pranešėja ir kitų metų pranešėjas. Tai yra trečioji ir paskutinė stebėsenos grupė. Kobun e, jūs, jūs manot, matote, kas toje grupėje dalyvavo iš komisijos pusės, kokie buvo kiti dalyviai. Galbūt Ana mums labai trumpai galėtų papasakoti, e, kokias išvadas būtų galima padaryti apie tos grupės veiklą. Prašom. Sorry, I just arrived. Atsiprašau, ką tik atvykau iš oro uosto, tad iš tikrųjų nelabai lengva iš karto susigaudyti. Stebėsenos grupėje mes buvome uždavę klausimus Europos komisijai. Ir nežinau, ar komisija pristatys savo atsakymą ar ne, regis taip. Mes e, klausėme dalykų susijusių su naujomis programomis, klausėme, kaip priimti nauji teisės aktai įtakos esamą situaciją, kai viskas turės būti gyvendinta praktikoje. E, mes žinome, kad yra neįvykdytų įsipareigojimų visose srityse, tad kyla klausimas, kaip reikės veikti esant tokiams sąlygoms. Be abejo, mums rūpi kosme eilutė, mums rūpi, kaip e, bus elgiamasi su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis ir tie veiksmai e, nusipelno ypatingo mūsų dėmesio. Eilutė susijusios su e, likusiomis skolomis ir investicijomis į mokslo tyrimus ir inovacijas, e, sus, e, kas liečia mažas ir vidutinės įmonės, mums yra akti, aktualūs klausimai. Kol kas sunku pasakyti, kaip viskas veiks praktikoje, bet mes uždavėme tuos klausimus. Ponas Gardė Saval, ko gero, norėtų gal pateikti daug informacijos apie tai. Ypač kai dėl mažų ir vidutinių įmonių ir jų dalyvavimo mokslo tyrimo ir inovacijų programuose. Tai štai. Tai yra svarbiausi dalykai, kuriuos mes norėjome išgirsti kai kalbama apie naują mažų ir vidutinių įmonių valdymą, bus numatytos naujos taisyklės. Bus numatytos kelios naujos programos. bus skelbiami konkursai, mums rūpėjo sužinoti, kokia jau yra sukaupta su tuo susijusi patirtis. Tad štai. Manyčiau, kad galim grįžti prie vokiečių kalbos ir išklausyti Europos komisijos atsakymų. Dabar kreipiuosi į komisiją. Kas norėtų atsakyti į An Jensen klausimus, nenoriu baksnuoti pirštų į komisijos atstovus konkrečiai. Jūs tarpusavėje susitarkite, kas pasisakys. Ačiū pirmininkė. Gerbiami komiteto nariai. You for pride, providing the Commission the opportunity to respond Aš pradėsiu atsakymus į jūsų klausimus dėl mokslo tyrimo inovacijos. Aš esu Volgan Klučert ir norėčiau pasakyti, kad mūsų direktorius būtų norėjęs dalyvauti šiame posėdėje, tačiau negalėjo to padaryti. Jis dalyvauja Europos parlamente viešame klausime dėl ES piliečių iniciatyvos. Mes gavome klausimus iš Europos parlamento, kaip jau buvo pasakyta, ir tai yra susijęs su svarbiausiais trimis dalykais. Horizontas 2020 ir finansavimo mokslo tyrimų ir inovacijų ir paramos e, mažoms ir vidutinėms įmonėms dalyvaujančioms mokslo tyrimų ir inovacijų programuose. Mes galėtume dabar paminėti svarbiausius mūsų atsakymo elementus, o atsakymas jam paruošė raštu kai dėl horizonto 2020 programos. Mes jau pradėjome dirbti šio klausimu. Norėčiau pasakyti, kad horizontas 2020 yra įgyvendinama jo programa. Buvo atliktas parengiamasis darbas tuo pat metu, vyko tarp institucinės darybos ir 2014 metams, 2015 metams taisyklėse yra patvirtintos, tai buvo padaryta gruodžio 13 2012 metų. 50 e, milijardų eurų apima pasiūlymai, kurie ir tie pinigai jau buvo paskirti 13 metų gruodžio 11 dieną. 20 tų numatytų nuostatų kovo mėnesį e, buvo buvo numatyta dar 27 dalykai, dėl kurių turės būti dar papildomi dalykai, dėl kur turi būti diskutuota ir susitarta šiek tiek vėliau. Mes sulaukėm daugiau negu 8 tūkstančių pasiūlymų e, dėl dalyvavimo konkursuose. E, jų buvo paskelbta 47. Taigi, taip pat mes dirbame ir prie programos, kurios tikslas yra platesnis įmonių įtraukimas ir dalyvavimas į konkursus. Europos mokslo tyrimų ir inovacijų bendruomenė taip pat turi sklandžiai funkcionuoti, tai yra horizonto 2020 vienas iš svarbesnių tikslų. Dabar vyksta šių projektų vertinimas ir mes e, dar galime pasakyti, kad projektai atrinkti nebuvo. Norėčiau pasakyti, kad e, esame dėkingi Jums už paramą e, pastaraisiais metais, kalbant apie finansavimą. Taigi mes matome, kad finansavimas buvo šiek tiek padidintas ir tai yra teigiamas dalykas. Tai yra susiję su biudžeto e, padidinimu ir mes žinome, kad galime pasitikėti jumis ir tikėtis jūsų paramos, kai reikia spręsti klausimus susijusius su finansavimo užtikrinimu. Ir trūksta, pavyzdžiui, trūko e, tokiu, to, tokio dalyko kaip įsipareigojimų mokėjimams pateikimo. E, ir kalbant apie mokėjimų įsipareigojimus, buvo gauta tik tai nedidelis procentas to, kas buvo numatyta. Kaip žinote, mokėjimo, kad mokėjimo signavimai buvo e, skaičiuojami atsižvelgiant į tai, kad situacijos buvo laukiama pablogėjimo. Ir tie asignavimai, tas asignavimų keitimasis privertė komisiją privertimtis tokių priemonių, kad būtų galima išlaikyti Europos komisijai savo kontraktinius įsipareigojimus partneriams. Taigi buvo numatytas tam tikrų konkursų atidėjimas, buvo numatyta visai lė kitų priemonių, kurie jos galbūt bus įgyvendintos kitą metą. Taigi reikia tų aštuonių mėnesių laikotarpio, kad e, būtų galima išspręsti tas problemas ir tuo pat metu lieka būtina įvykdyti horizontas 2020 programos kontekste prisimtus įsipareigojimus. Taigi tarp mokėjimų ir įsipareigojimo asignavimų dar tebėra skirtumas. Mums e, reikėjo spręsti pasarytis metai šią problemą ir mes manome, kad ir toliau galime tikėtis jūsų paramos. Europos e, tikslas didžiausias dabar yra užimtumo didinimas ir konkurencingumo didėjimas. E, ir čia, aišku, dėmesys atitinkamas turi būti skiriamas mažoms ir vidutinėms įmonėms. 47 konkursai buvo paskelbti, tai jose dalyvauja mažos ir rutinės įmonės. Ir čia norėčiau paminėti, kas buvo nuveikta šioje srityje, kaip mes siekiam savo tikslų. Buvo numatytas paramos mechanizmas mažoms ir rutinėms įmonėms. Ir buvo iškeltas tikslas bent 15 procentų specifinių biudžeto skirti bendradarbiavimui su mažom ir vidutinėm įmonėm. Galėčiau su malonumu pasakyti, kad mes šį tikslą pasiekėm ir net viršijom, nes 17 beveik procentų numatyto biudžeto buvo skirta tokiam bendradarbiavimui. Mažos vidutinės įmonės labai sėkmingai veikia bendradarbiavimo programuose, pirmiausia, nanomokslų srityje ir saugumo tyrimų srityje. E, jos įnešė labai rimtą indėlį į bendrą darbą. E, jis siekia apie 20 procentų. Mažos ir vidutinės įmonės taip pat dalyvavo jungtinių technologijų projektuose ir ten jums skirta dalis netgi viršio 20 procentų. Be to, e, Europos komisija dar daugiau susitelks e, prie mažų ir vidutinių įmonių, pasitelkdama įprastinę teisėkuros procedūrą. Esame numatę papildomą paramos mechanizmą, kuris buvo numatytas horizonte 2020. Buvo numatyta geriau atsižvelgti ir mažų ir vidutinių įmonių poreikius. Tai yra tos priemonės, kurios bus skirtos atitinkamoms įmonėms. Ir tai kaip to siekia Europos parlamentas, padės užtikrinti bendrą struktūrą visiems turimiems, visoms turimoms priemonėms. Yra paskelbtos penkios iniciatyvos, penkios finansinės priemonės, kurios ir yra skirtos mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir dar svarbiau yra tai, kad yra keliamas tikslas, kad horizontas 2020 kontekste nuo 15 procentų iki 20 procentų turi būti padidintas biudžetas skirtas bendradarbiavimui su mažom ir vidutiniam įmonėm. E, tai galėtų apimti apie 8 milijardus eurų mokslo tyrimo ir inovacijų srityje. Ir apibendrinamas norėčiau pasakyti štai ką. Mes visą tai paminėjome savo pateiktuose atsakymuose jūsų užduotus klausimus. Dėkoju, ponė pirmininkė, už man sveiktą žodį. Labai ačiū. Kas dar norėtų pasisakyti? Ačiū. Aš esu Kristian Weiber iš generalinio įmonių direktorato. Mūsų buvo paprašyta paaiškinti, kaip mes viską siejame su kosme. Gerbiama pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Iš tikrųjų, mes matome, kad Mažoms bei vidutinėms įmonėms tenka svarbus vaidmuo atliekant ir mokslinių tyrimų bei inovacijų programas. Tas vaidmuo vis svarbėja. Apie tai kalbama ir pranešime, kurį gavote. Aš tiesiog norėčiau paminėti keletą e, dalykų šiame kontekste. Visi jie susiję su pasirengimu naujai programai. Visų pirma, noriu paminėti finansinius instrumentus. Kaip žinia, tie finansiniai instrumentai, kurie e, e, įgyvendinami naujos programos metu vienas kitą papildo. Mes šiuo metu e, deramės su susijusiomis pusėmis ir iš tikrųjų įmonės turi gauti lėšų pagal tam tikras sąlygas, tam tikras finansavimo sąlygas. E, mūsų tikslas yra užtikrinti geresnį visų veiksmų matomumą. Mes palaikome glaudžius kontaktus ir su Europos investicijų fondu. Tikimės, kad pasirašysime susitarimą dar prieš vasaros atostogas. Taip pat trumpai noriu paminėti JASME agentūrą. Ji pakeičia JAČI agentūrą, ir ji vykdo daug programų skirtų MVI. Jos personalas buvo padidintas tris kartus. Jau buvo patvirtinta personalo struktūra, tačiau dar nepasamdyta pakankamai personalo. bet e, tai yra svarbu tam, kad ateityje būtų galima padėti kiek manoma daugiau įmonių. Kalbant apie artimiausius e, septynerius metus, mes tikimės, kad e, tas įesmė instrumentas padės daugeliu įmonių, kurios gamina naujus produktus arba teikia naujas paslaugas. Mes dar diskutuojame dėl detalių, kaip viskas turėtų vykti. E, iškilo kai kurių sunkumų, mes juos jau įveikėme. Paskutinis viešasis konkursas buvo paskelbtas prieš mėnesį, bet jau dabar sistemoje turime apie 320 paraiškų. Manome, kad birželio mėnesį prasidės pirmas vertinimo etapas ir iki to laiko būsime gavę apie tūkstantį pasiūlymų. Aišku, pasižiūrėsime, kaip viskas klostysis toliau, bet tikrai norėtumėm, kad sistema pasiteisintų. Na, dabar mano galutinė pastaba dėl asignavimų mokėjimams ir kokių problemų kyla čia. Turiu pasakyti, kad agentūroje kilo problemų 2013 metais dėl to, kad buvo apriboti veiksmai susijęs su asignavimais mokėjimams. Praėjusiais metais nebuvo įmanoma vykdyti kai kurių mokėjimų, mokėjimai vėlavo. Nebuvo laikomasi galutinių mokėjimo datų, nes trūko lėšų. Tų lėšų trūkmas e, sudarė 9 procentus 2013 metais ir iš tikrųjų tenka dėl to apgailestauti. E, mes negalėjome E, atlikti mokėjimų, nes mums trūko lėšų. Dabar mes kuriame įvairias strategijas. Viena iš galimybių yra viską šiek tiek atidėti kitos datos, kuomet galėsime e, vykdyti iš ankstinius mokėjimus iš sekančių metų biudžeto. Uh, bet tai nėra labai naudinga, nes visas e, procesas sulėtėja ir problemas tiesiog perkeliamos į kitus metus. Ir mes esame susirūpinę dėl to, kokį poveikį mokėjimų, e, e, atsiprašau, asignavimų mokėjimams trūkumas gali turėti ateityje. Reikia problemą kažkaip tai spręsti, o ją nuolat nukeldinėti į ateitį. Mes problemą turėtumėm kiek įmanoma greičiau išspręsti, o ne jos nukeldinėti vis tolyn į ateitį. Jeigu yra dar kokiu nors klausimą apie ataskaitą, tai melai jos atsakyčiau. Dėkoju. Schön. Labai ačiū. Kitas komisijos atstovas, prašom. Esu iš regioninio vystimosi fondo ir sanglautos politikos. E, norėčiau pateikti keletą informacijos elementų, sakytumės į septintąjį klausimą, apie tai, kaip praktiškai organizuoti paramą iš struktūrinių fondų ir investicijų fondų mažoms ir vidutinėms įmonėms bei mokslo turimams ir inovacijoms. Svarbiausia priemonė, kurią dabar turime tiems darbams atlikti, yra e, vadinamasis saligiškumo principas. Mes norime, kad daugiau kompetencijos būtų perduota regionams. E, kad būtų numatytos tam tikros ribos, kiek informacijos skiriama mažoms ir vidutinėms įmonėms, e, informacijos technologijoms, kiek skiriama energetikos ištekliams ir atsinaujinantiems energijos ištekliams. Taigi 110 milijardų e, eurų biudžetas numatytas, 23 milijardai energijai. 18 milijardų e, mažoms įmonėms mokslo tyrimams ir inovacijoms bei informacijos technologijoms. Taigi mes turime numatyti dar vieną sąlygiškumo principą, kuris mums yra labai svarbus. Tai yra mokslo ir tyrimų strategijos išmaniajai specializacijai. Tai yra numatytas e, yra nuotis toks principas, pagal kurį jeigu įmonė nesispecializuoja vadinamoje kuria nors iš išmaniųjų sričių, tai tuomet jie negalės gauti lėšų būtent tokiems projektams. Mes e, konsultavome su e, verslininkais, dauguma jų yra mažurtinių įmonių vadovai, jie padėjo mums e, renkti tas strategijas dėl to, kaip geriausiai panaudoti pinigus. Ir dabar yra labai svarbu žinoti štai, ką 65 straipsnis naujame reglamente leidžia bendrą finansavimą. Galima naudoti ES fondų lėšas bei horizonto 2020 lėšas, kombinuoti jas kartu. Tai padeda e, parengti geriau metodų, metodus ir priemonės. Yra projektų, kuriuos įkvėpė Europos parlamentas. E, mes kalbame apie, apie, apie vadinamosius laiptus kompetencijos e, link, kuris galima kopti į kompetenciją. Taigi praktiškai dabar mes e, rengiame vidaus konsultacijas, Europoje komisijoje rengiame, rengiame naują vadovą tarp horizonto 2020 ir e, turimų fondų lėšų kombinavimą. Mes norėtume, kad tie dalykai būtų kombinuojami geriau, aktyviau negu tai buvo daroma praeitie kad dėl sinergijos, dėl papildomumo vienas kitų Europos komisija turi derinti savo politikas mokslo tyrimų ir inovacijų srityje ir, ir, ir mo, informacijos technologijų srityje. Mes turime parengę aiškias taisyklės, egzistuoja toks dalykas kaip numatytas fondų reguliavimas, būtina kad dalyvaujantieji projekte pateiktų aišku planą, kaip iškeltų tikslų ketina pasiekti. Ir projektai tada bus vertinami. Ačiū. Pirmininkė, mano sąraše yra dar vienas asmuo iš direktorato ECFIN, Georgijos Floros. Žodis jums, prašau. Take, Kalbėtis kalba mikrofoną. Uh, like to... Galėčiau iš karto sakyti jūsų klausimus, bet jeigu norėtume norėtumėte išgirsti pristatymą kokį nors, tai tuomet galėčiau tai padaryti, bet gal iš karto į klausimus atsakysime. Kągi, tai labai gerai. Dabar norėčiau paklausti pranešios atsakingos už šių metų biudžetą, ar jų turi kokiu nors klausimu. Aš galėčiau pateikti klausimą ir iš savo pusės. Daugelis iš jūsų skundėtės, kad biudžetas yra per mažas, ypač kalbant apie mokėjimus. Rimtai kalbant, man kyla klausimas, ką jūs darote generalinėme direktorate, kad įtikintumėte generalinį biudžeto direktoratą pateikti kitokių pasiūlymų būsimam biudžetui, tam, kad ta problema nesikartotų kiekvienais metais. Dabar žodį suteikiu Annai. Prašom. Yeah, I think also now, uh... Ačiū. Na, kaip jau buvo sakyta, iš tikrųjų dabar tik tais pradedama įgyvendinti programą. Mes esame susirūpinę dėl tokios įtemptos situacijos, dėl mokėjimų. Uh, ir tikrai esame susirūpinę, ar pakanka lėšų iš ankstiniams mokėjimams. Dabar turime mažiau lėšų iš ankstiniams mokėjimams negu kad anksčiau. Tai dėl to esame labiausiai susirūpinę. Taip pat norėčiau pridurti štai ką. Jūs mums pateikėte atsakymų, bet galbūt to nepakanka. Norėčiau, kad ta visa informacija būtų patalpinta internete. Uh, Jūsų atsakymai buvo geri, dabar e, mums tikrai paaiškėjo, kokia yra dabartinė programų būklė. E, svarbus ir pavyzdžiai susiję su MVI. Man tai tikrai pasirodė labai naudinga informacija, naudingi paaiškinimai. Taigi norėčiau, kad e, šią informaciją gautų ir kiti Ypač tie, kurie mus pakeis kitą kadenciją, laiko liko tikrai nedaug. Jūsų gauta informacija buvo tikrai, iš jūsų pusės gauta informacija apie programą buvo tikrai labai naudinga. Dėkoju už tokius puikius atsakymus į mūsų klausimus. Ačiū už tai, kad paaiškinote, kokios bus tos naujos programos. Ir ačiū už tai, kad paaiškinote, kas yra daroma MVI srityje, e, kai vykdomi moksliniai tyrimai ir inovacijos. Jūsų patikta medžiaga tikrai labai nutinga. Aš turiu daug papildomų klausimų, bet dabar man labiausiai, rūpina, e, labia, labiausiai rūpi mokėjimų būklė. Ačiū. Mane ką tik informavo, kad sekretariatas generalinio direktorato atsakymus jau išsintinėjo komiteto nariams. Dabar žodis e, Jan, prašom. Uh, Dėkoju, Juta. Mes kalbėjom apie septynės programas, 8 tūkstančių prašymų, paraiškų jau sulaukėm. Programa yra tikrai plati. Tad mano klausimas būtų susijęs su mokėjimais. Jis panašus į tai, kuris jau buvo užduotas. Norėčiau sužinoti, ar reikėjo jau mokėti palūkanas dėl to, kad negalėjote išlaikyti savo prisimtų įsipareigojimų, įgyvendinti jų. Taip, tikrai e, labai svarbu tai žinoti, nes viskas tik brangsta. Toliau Ingeborg. Vielen Dank. Ačiū. Gavome tikrai įdomios informacijos. E, jūs sakėte, kad e, lėšas, fondus skirtus moksliniams tyrimams jūs tengiatės geriau suderinti su struktūriniais fondais. Tai tikrai geros naujienos. Bet mane e, domintų ir konkrečiai, kuriuose sritise vyksta toks derinimas. Kokios gairės yra pateiktos praėjusią savaitę biudžeto kontrolės uh, komitete mes kalbėjome apie Lisabono strategiją ir padarėme išvadą, kad fondai tarpusavį nepakankamai gerai suderinti. Tai nepadeda įgyvendinti Lisabono strategijos. Jeigu ir toliau tas nesuderinimas bus, tai gali sužlugti 2020 e, m. strategijos įgyvendinimas. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu keletą klausimų. Pirmiausia, dėl mokėjimo signavimo. Europos komisijos atstovai minėjo tokius dalykus, kuriuos turime labai didžiai sekti, nes kitaip gali iškilti problemų. Jūs minėjote kad reikia tvarkyti su mokėjimų trūkumu. Jūs atidedate e, projektų gyvenimo datas ir jūs didinate avansinį mokėjimą, bet tai juk, tai juk negali išspręsti problemos. Kokie yra jūsų lūkesčiai susiję su metų pabaiga ir su 2015 metais dėl mokėjimų? Norėčiau pasveikinti Europos komisija, kad labai greit ėmėsi darbo dėl naujos finansinės programos susijusios su mokslo tyrimų inovacijų programa, įskaitant ir iš ankstinių mokėjimų klausimus. Ir šiaip ar taip mokėjimų e, asignavimų trūksta ir kitais metais galima tą problemą pajusti labai aštriai. Be to mums reikia tam tikro tvarumo. Ar yra atlikta kokiu nors studijų dėl to, kiek efektyviai veikia startuoliai vadinamieji. Ar tos įmonės vystosi toliau, ar jos vystosi atskirai, um, ar, ar jos tampa tikromis verslo įmonėmis, autonomiškai funkcionuojančiomis. Kaip yra galiausiai su mažom ir vidutinėm įmonėm, kurios sulaukia ES finansavimo. Ir dabar dar turiu dalyką, tokį klausimą, kuris yra su prieš tai užduotų. E, kokie yra ryšiai tarp mažų vidutinių įmonių ir universitetų? Ar tos įmonės yra nepriklausomos, ar jos yra universitetų dalis? Dėkoju. Ich sehe jetzt im Rund der Kolleginnen und Kollegen. Nematau, kad dar kas nors iš kolegų norėtų pasisakyti, todėl Norėčiau paprašyti, kad kažkas iš komisijos atstovų atsakytų klausimus. Patys išsirinkite, kas kalbės. Gerbiama pirmininkė, labai ačiū už klausimą. Dėl e, palūkanų už vėluojančius mokėjimus. Mūsų prioritetas yra užtikrinti, kad situacija nepasikartotų. Taigi, tikrai nenorėtumėm, kad e, susikauptų daug tų palūkanų. Mes e, darom, imamės visas, e, visų priemonių tam, kad nepasikartotų tas pats blogiausias scenarius. Jūs mūsų teiravotės, ar pakanka tų priemonių, kurių imamės. Na, tenka apgailestauti, kad kitų galimybių e, nematome. Tik e, atidėti mokėjimus asignavimams. Asignavimus mokėjimams, atsiprašau. Kaip užtikrinti, kad e, MVI gautų finansavimą iš europinių fondų? Uh, Manau, kad čia iššūkiai yra štai kokie. Mūsų sutartiniai santykiai su e, tokiomis įmonėmis reiškia, kad mes vykdome mokėjimus, vykdome finansavimą, bet kiekvienu atskiru atveju mums sunku išsiaiškinti, kas e, įvyko, kas atsitiko su tomis įmonėmis per penkerius ar dešimt metų. Dabar yra kita programa Horizontas 2020 ir tiek taryba, tiek ir Europos parlamentas labai siekia tokios programos. Dabar mes vadovavomės tokiais indikatoriais arba rodikliais, kurių pagalba galime stebėti, kaip vystosi tos MVI net ir vėlesnėme etape. Ir aš manau, kad tai iš tikrųjų labai svarbus klausimas. Toliau kitas klausimas, kurį pateikė pon, ponia Greslė. Jau teiravosi, koks yra ryšys tarp e, sinergijos fondų ir Horizontas 2020 programų. Galbūt mano kolega galėtų atsakyti tą klausimą. Actually, discuss is, is uh, what remains to, to do is uh, to do things in practice. Be abejo, svarbu sekti, kas vyksta praktikoje. Jau vyksta seminarų ciklas, galėčiau paminėti pavyzdį. Vakar Bonoje mes pateikėme kaip praktiškai naudos gavėjai galėtų įgyveninti nuostatas numatytas tame vadove dėl mūsų minėtų gairių, dėl efektyvesnio lėšų kombinavimo, kai dėl startuolių. Mes e, galime pasakyti šiandien, kad mūsų 2007-2012 e, metų įvertinimuose struktūriniai investicijų fondai parėmė 53 tūkstančių startuolių. Ir galėčiau pasakyti, kad tie startuoliai uh, e, veikia kaip e, tokiose struktūrose, kurias mes vadiname kaip verslo, uh, tam tikrose inkubatoriuose. Mes visi kartu uh, padėjome įmonėms, įmonėms, kurios tos, tą inkubacinį laikotarpį turi praeiti, vadinamai, ir tos įmonės pagal mūsų vertinimus paskui būna gyvybingesnės, ilgiau ir sėkmingiau veikiančios. Ir tos įmonės e, sėkmingai išgyveno ir sėkmingai augo po tų trijų metų mūsų stebėsnės laikotarpio. Papildymas. Norėčiau papildyti dar šią žinią, nes labai svarbu yra e, štai kas E, tų įmonių, kurios dalyvavo projekte, 80 e, procentų išgyveno sėkmingai tą trijų metų laikotarpį ir veikė sėkmingai toliau, tuo tarpu, kai įprastinėmis sąlygomis tokių įmonių buvo 50 procentų. Verslininkams labai svarbu turėti e, reikiamą informaciją, ką jie turi žinoti ir kaip elgtis, kad įmonė galėtų būti gyvybinga ir veikti tvariai. Dar galbūt galėčiau pridurti komentarą dėl mokėjimo asignavimų. E, sakėme, kad problema kartojasi kasmet. Aš pasakyčiau, netgi griežčiau, situacija nekartojasi, o vis blogėja metai iš metų. Ir biudžetėms metams skiriamos lėšos yra panaudotos užkamšyti ankstesnių mokėjimų trūkumams, skilėjams tokioms iš ankstesnių metų, kas reiškia, kad finansavimui lieka mažiau pinigų. Jūs klausėte manęs apie skaičius, aš net, neturiu tikslaus skaičiaus, bet apie 20 procentų lėšų vėluoja ir to, tos, tie projektų dalyviai aišku, kad turėtų teisę prašyti palūkanų. Jos galėtų kreiptis į teismą ir, ir, ir štai, galėtų situacija būti visai kitokia. Europos komisija yra tokia didelė struktūra, kad įmonės paprasčiausiai nedrįsta tų palūkanų. Nu, prašyti, nors teisiškai galėtų ir laimėtų. Ir mes turime pabrėžti, e, kaip yra svarbu nevėluoti pateiktos mokėjimus. Mes prašome tam tikrų lėšų biudžeto ūkinių metų pradžioj ir pinigų negaunam. Pernai, gegužės 15, situacija buvo labai sudėtinga, nes biudžeto pakeitimai dėja nebuvo labai sėkmingi ir tų lėšų toliau trūko. Gegužės 15 mes turėjom sustabdyti tam tikrus mokėjimus ir tai nutinka kasmet. Jūs galite, pavyzdžiui, atidėti visą tai metų pabaigai e, arba galite numatyti iš ankstinį finansavimą, paimdami lėšas iš kitų metų biudžeto, bet tai iš tikrųjų yra problema. Bet taip susidurėma su tą pačią situaciją kasmet. Jeigu žies 15, nebelieka pinigų mokėjimams atlikti antroji metų pusė būna tikrai sudėtinga. Ko gero atsimisė, kad lapkritį mes gavome papildomai lėšų, kad galėtume pateikti tuos mokėjimus, kurie buvo blokuojami dėl to, kad trūko lėšų. Taigi situacija yra tikrai labai sudėtinga. Ingeborg, gibt's da noch eine Zusatzfrage? Ja? Ingeborg, ar yra papildomų klausimų? Taip, aš vis tiek nesupratau, koks bus tas sinergijos efektas tarp um, mokslinio tyrimų fondų ir struktūrinių fondų. Man atrodo, kad e, struktūriniai fondai tikrai galėtų prisidėti prie finansavimo. Aš norėčiau, kad jūs mums pateiktumėte gairias dėl finansavimo. Bet gal galite dar plačiau truputį papasakoti apie tai. Aš norėčiau dar pasteirauti gen generalinio mokslinių tyrimų direktorato atstovų. Ar dėl to, kad padidėjo finansavimas, jūs pasamdysite e, daugiau darbuotojų, kurie padės vykdyti visą administracinę veiklą? Ačiū. Mano atsakymas labai paprastas. Mums personalo visą laiką trūksta. Pone Gresle, kaip žinote, mes labai kruopšiai viską išanalizavome. Mūsų biudžetas padidėjo 30 procentų. Na, o komisijoje nuo 14-20 metų reikia atleisti 5 procentus visų darbuotojų. <clears throat> Praėjusiais metais mes patvirtiname komunikatą dėl tam tikrų užduočių susijusių su moksliniu tyrimu, e, finansavimo įgyvendinimo. Mes tas užduotis delegavome tam tikroms agentūroms. Tai padarėme sąmoningai nes manome, kad komisijos generalinis direktoratas turėtų sutelkti savo dėmesį ties politikos kūrimu, o ją įgyvendinti turėtų vykdomosios agentūros. Mokslinio tyrimų ir e, inovacijų projektų delegavimas vykdančioms agentūroms turėtų atsipirkti. Mes atlikome atsiperkamumo analizę, tą atliko ir trečiosios šalis ir e, teigiama, kad tai bus naudingiau. Taigi komisija nusprendė pavesti horizonto, horizontas 2020 programos įgyvendimą, taip pat ir kai kurias kitas programas toms vykdančiosioms agentūroms. Manome, kad uh, Būtent taip galime įgyvendinti tas svarbias programas, nepaisydami to, kad komisijos personalas turėtų būti sumažintas 5 procentais. Ja, vielen Dank. Um, hinsicht... Labai ačiū. Mr. Landavazo. Ponas Landavazo. Okay. Uh, in every single region visose regioninėse inovacijų e, strategijose e, mes prašome, kad vyriausybė numatytų skirsnį dėl tos vadinamosios sinergijos. Ir sinergija dažnai yra matoma štai kaip. Norėčiau paminėti tą iniciatyvą laiptai kompetencijos link. Ir būtina kad dėl horizonto 2020 e, įmonės galėtų varžytis visoje Europoje. Ir čia struktūriniai fondai gali pateikti infrastruktūrą ir įrangą regionams, kurie nori dalyvauti horizonto 2020 programoje. Mes, kaip sakome reglamente, esame numatę prioritetus e, toms įmonėms ir regionams, kurie nori dalyvauti Europos masto, Europos svarbos projektuose. Norime juos paskatinti, naudotis lėšomis tam, kad būtų galima ekonomiškai pasinaudoti e, tais dalykais, kurie, kurių, kurių galima pasiekti sėkmingai organizavus darbą, pasiekti naudos. Mes e, galime paremti, pavyzdžiui, E, intelektinės nuosavybės klausimų sprendimą ar, ar kitus dalykus, nes mes manome, kad mokslo tyrimas turi atnešti kažkokią pridėtinę vertę. E, svarbu, kad tai turėtų įtaką rinkai ir ta įtaka turėtų būti teigiama. E, svarbu, kad mes turime prieimę tam taisyklės, pirmininkė, ir jūs jau turite parengę tam taisyklės, gairias ir regionai turi jau tas taisyklės. Atsakymas. Netrukus mūsų tinklalapyje bus paskelbtas tos taisyklės ir tos gairės. Ir kolego štai patvirtina, tai vyks tikrai labai greitai. Nuri pasibaigti konsultacijų procesas ir mes tai padarysime. Mes minime reglamento 13 straipsnį, tai yra naujas straipsnis, kuriame yra pasakyta, kad kiekvienas generalinis direktorius e, tinklalapyje turi paskelbti programas, kurioms galima taikyti sinergijos principą ir papildomumo principą, kai derinamos, kai derinamos įvairių šaltinių lėšos tikslams pasiekti. Labai ačiū. Visiškai netrukus internete galėsime pasiskaityti tas gairias ir tuomet galėsime įvertinti, kaip toli pasistumėjo į priekį mūsų regionai, įgyvendindami programas, vykdydami komisijos pasiūlymus. Ar dar kas nors turėtų klausimų? Jeigu ne, tai labai ačiū visiems, ačiū už tai, kad atvykote pas mus, ačiū už tai, kad atsakėte į mūsų klausimus. Dabar galime eiti prie kito mūsų darbo atvarkės klausimą. Der Tagesordnungspunkt 5. Tai yra penktas darbo atvarkės klausimas. Nuostabusis trilogas, kuris įvyko balandžio antrą dieną. Mūsų pranešėjos salėje nėra. Pirmininko taip pat. Bet Ivailo Kalvin taip pat dalyvavo trilogė, tai gal jisai mums galėtų paaiškinti, kas atsitiko trilogo metu, dėl ko buvo susitarta. Na, galbūt paskui Jana galėtų papildyti tą pasakojimą savotiškai. Prašom. Thank you, Jutta. Uh, there was no uh, huge surprises in this uh, uh, particular trilogue. Dėkoju. Taip, vyko trilogo sustikimas. Uh, uh, taryba pateikė savo gairės, parlamentas saviškės. Ir Reikia pasakyti, kad savo gairėse mes sakėme, jog būtina imtis visų įmanomų priemonių ir sakėme, kad mums reikia tas priemonės pasitelkti taip, kad būtų įmanoma finansuoti e, tinkamai biudžetą kitais metais. Taryba laikosi žymiai konservatyvesnio požiūrių, sakė, kad yra numatytos ribos ir reikėtų jų prisilaikyti, taip mes ir turėtume tvarkyti pagal tas nustatytas ribas savo turimas lėšas. E, mokėjimų įsipareigojimai buvo vienas iš aktualesnių diskutuotų klausimų. Komisija parėmė dar didesnį padidinimą biudžeto. Buvo, sakoma, e, buvo keliamas klausimas, ar užteks tų mokėjimų numatytų. Buvo minimi kai kurie konkretūs dalykai. Ir galėčiau čia paminėti pavyzdį 150 milijonų skirtų Ukrainai. Ukraina juk ir išlaidos jie neįtrauktos į biudžetą visiškai. O ką daryti e, su, su, su tomis lėšomis, teks jos, jas paimti iš kitų biudžeto eilučių ir iš tikrųjų gali lėšų pritrūkti. Tad e, teks ko gero imti e, pinigus iš tam tikrų eilučių, kur ir taip pinigų trūksta, e, tai, tai gali sukelti dar didesnių problemų. Tai turime apie tokius dalykus pamastyti, kol dar tokioje situacijoje neatsidūrėm. E, svarbu numatyti tinkamus prioritetus, sakė Europos komisijos atstovai, ir svarbiausius prioritetus aprūpinti pirmiausia, tačiau matome, kad tų prioritetų tampa vis daugiau. Situacija Ukrainoje rodo, kad reikės e, balsuoti dėl lėšų perskirstimo. Problema yra štai kokia. Šis biudžetas neleidžia jokių, e, jokių ne, ne, ne, neleidžia finansuoti jokių nenumatytų įvykių. Tad iš tikrųjų kitais metais gali kilti sunkumų. Turime pabrėžti, kad visos priemonės tinkamos finansuoti ES biudžetą turi būti e, panaudotos. Susitarėme dėl darbų kalendoriaus. Svarbiausios biudžeto procedūros datos buvo nustatytos, jūs teisingai sakėte, kad biudžetas bus pateiktas birželio 11 dieną, tą padarys Europos komisija ir mes paskui renksime papildomą neįlinį posėdį, e, kad biudžeto komitete būtų galima išklausyti Europos komisarų nuomonę. Ir be kita ko šeši komisarai dalyvaus Europos parlamento rinkimuose, įskaitant ir Janušą Levandovskį. Tai jis pateiks biudžetą birželio 11 dieną, bet paskui atvyks kitas komisaras, e, ponas Potočny galbūt, ar ne, nežinau, dar tiksliai sako kalbėtojas, kuris pavaduos poną Levandovskį, tol, kol bus paskirtas naujas komisaras. Tai štai, vis, dėl viso to bus nuspręsta vėliau, tą padarys Europos komisijos pirmininkas. Mes kalbėjome vėl apie Ukrainos klausimą, kurį minėjome, reikės aptarti šiek tiek vėliau. Dėkuoju. Jan. Jan. Ačiū, nekažin ką galėčiau pridurti. Tiesiog noriu pasakyti, kad trilogo metu paaiškėjo, kad nėra kažkokių tai papildomų lėšų Ukrainai. Tai tas papildomas biudžetas turėtų būti pristatytas kartu su 2015 metų biudžetu ar kaip? Ką susitarėte? Klausė pirmininkė. Ar viskas prasidės tik pradėjus uh, darbą e, naujai parlamento kadencijai, e, veiklą naujai parlamento kadencijai. Aš tai manau, kad viskas prasidės rugsėjį. Puiku, ar dar yra kokiu nors klausimu? Ingeborg. E, Jan sakė, kad Ukrainai nėra lėšų. Aš ką tik tais perskaičiau laikraštyje, kad ES 13 pareigūnų siunčia į Ukrainą. Aš noriu pasitirauti, kokiu teisiniu pagrindu ir dėl Dievo meilės, ką to Ukrainai turi veikti. Man tikrai būtų, e, man atrodo, būtų gerai, jeigu mūsų komitetas tokį klausimą iškeltų. Pirmininkė, klausimas yra štai koks, ar mes tokį klausimą turime kelti, ar užsienio reikalų komitetas. Uh, mes turime vykti į Ukrainą ne dėl biudžeto klausimų, o tam, kad Ukrainai padėtumėm. Štai kaip aš manau, Ingeborg. Bet kokiu atveju tai kainuos ir aš manau, kad e, visiškai teisėt ir mes galėtumėm pateikti klausimą dėl teisinio pagrindo. Izabel. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau reaguoti į tai, ką sakė ponė Greslė. Aš manau, kad nekalbant apie patį biudžetą ir trilogą, šitame kontekste kyla, uh, kyla problema dėl rinkimų misijos į Ukrainą, nes čia uh, kyla biudžetinių problemų finansuojant tą uh, misiją ir manau, kad reikėtų uh, pasitarti su komisaru Levandovskiu, kad uh, ta rinkiminė misija galėtų būti finansuojama, nes mes sakome, kad esame susitelkę, kad norime padėti ir tuo tarpu negalime atrodo, kad finansuoti tos e, gegužės 27 dienos misijos ir tuomet padėtis yra jokinga ir mes apsijokėme kitų akise ir, ir, ir tai yra ne, neprimtina, kad mes negalim finansuoti, tad turime kreiptis į komisarą Levandovskį ir galbūt įmanoma panaudoti stabilumo priemonę kad ta e, komandiruotė įvyktų, nes antraip mes tikrai apsijuoksime. Uh, thank you. The, uh, first, uh... Ačiū, Jūta. Visų pirma, Ingeborg klausimas. Manau, kad iš tikrųjų mes turėtumėm paprašyti komisijos uh, pateikti informaciją apie pareigūnus. Komisija uh, skiria Ukrainai 11 milijardų eurų kartu su investicijų banku. Taigi aš manau, kad e, tikrai būtų gerai padidinti e, įsipareigojimų dydį Ukrainai. Mes e, labai lengvai žarstomės pažadais, bet kila klausimas, iš kur paimsime pinigų dėl to stabilumo mechanizmo. Um, Ar iš tikrųjų pagal jį bus skirta 150 e, milijonų eurų? Man atrodo, kad e, lėšų gali nepakakti. Mes tiesiog e, stumdome pinigus iš vieno biudžeto į kitą, bet tų pinigų vis tiek trūksta. Pirmininkė, aš noriu priminti, kad praėjusio koordinatorių posėdžio metu mes nusprendėme išsiųsti laišką komisarui Levandovski ir pasiteirauti, iš kur bus paimti pinigai ir kaip techninė prasme komisija viską organizuos, tam, kad galėtumėm uh, suteikti tą finansavimą, kurį pažadėjome. Kol kas atsakymo negavome. Aš beje norėčiau priminti, kad kai kurios frakcijos pasirūpino, kad per ateinančią savaitę būtų pateikta užklausa ir uh, kad per plenarinę sesiją būtų pateiktas atsakymas. Taigi gal reikia šiek tiek palūkėti. Toliau Jens, prašom. Visa tai yra gražu ir teisinga, bet Inge pateikė teisėtą klausimą. Iš tikrųjų, kyla štai koks klausimas, kaip ES teiks tą pažadėtą pagalbą Ukrainai, kaip viskas bus suformuluota. Aš norėčiau pasiteirauti ir kitų kolegų. Ką reiškia tai bendradarbiaujant ir su komisija? Mes jau turime sukaupę keletą patirties, keletą metų patirties. Žinome, koks yra biudžetas, paprastai nuolat chroniškai trūksta lėšų. Komisija uh, bando viską atidėti iki paskutinės minutės. Dabar, kaip žinia, mūsų kadencija artėja prie pabaigos, bet aš manau, kad kiek įmanoma greičiau reikėtų pradėti dialogą su pirmininkaujančia šalimi šiuo klausimu. Kaip žinia, reikės papildomo biudžeto, bet kada Aš manau, kad kiek įmanoma greičiau reikėtų pradėti dialogą su pirmininkaujančia šalimi. Su taryba reikia pradėti spręsti šitą klausimą. Ir iš tikrųjų įdomu, kaip bus teikiama ta pažadėta pagalba Ukrainai. Aš manau, kad per komisiją mes turėtumėm kreiptis ne tik į komisiją, bet ir į tarybą, ir pirmininkaujančią šalį. Pirmininkė, Kitą savaitę, trečiadienį, apie tai diskutuosime. Tarybos atstovai dalyvaus plenarinėme posėdėje ir galbūt tuomet galėsime apie tai pakalbėti. Prašom. Jednina otázka, když už máme takové problémy s těmi... Dėkoju. Mes turime rasti finansavimo šaltinį Ukrainos misijai ir apskritai pagalba Ukrainai. Ar mes žinome, kad yra užtikrinta, kad tos lėšos e, nedingtų kur nors Ukrainoje ar pakeliui ir ar esame tikri, kad tikrai tie pinigai bus panaudoti pagal paskirtį. Dass wir ähm, die Antworten auch schriftlich kriegen. Wir haben alle Fragen gestellt. Taip, iš tikrųjų, aš manau, kad tie klausimai yra visiškai logiški ir norėtume atsakymų į tos klausimus. Manau, kad gausime atsakymus raštu. Dar e, vienas pranešimas. Per trilogą komisijos narys labai aiškiai pasakė, jog nebus kitų lėšų. Jisai sakė šviežių lėšų, ką reiškia žodis šviežios e, lėšos, aš nežinau, bet aš manau, kad jis norėjo pasakyti, kad nebus e, naujų biudžeto eilučių bet e, kol kas aš daugiau nieko konkretesnio negaliu pasakyti, kol nėra atsakyta į mūsų pateiktus klausimus. Tad šis darbo tvarkės punktas yra baigtas, aptartas. Ar komisija vis dėlto nori reaguoti? Prašom. Jūs norite pasisakyti. Prašom, rodys jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau atsakyti į tuos klausimus, kurie buvo čia iškelti. Norėčiau pradėti nuo tos pastabos, kur kalbama apie laišką ponui Levandovskijui susijusiu su finansavimu Ukrainai. Atsakymas buvo atsiųstas praeitą savaitę. Būtent buvo paaiškinta, kaip 11 milijardų bus finansuota. E, bus e, numatyta galimybė Ukrainai gauti paskolas. Taip pat yra numatyta pagalba iš garantijų fondo 9 procentai e, yra e, skaičiuojama nuo tada, kai apmokėjimas yra pateikiamas. E, kitaip tariant, tos visos paskolos neturėtų labai užgulti Europos Sąjungos biudžeto. Nuo 16 metų lėšos bus numatytos, tad momentinio poveikio, poveikio iš karto jau dabar dėl lėšų skirimo Ukraina Europos Sąjunga nepajus. Paskui e, lėšos bus skiriamos iš kaiminystės politikos, voko taip vadinamo, ir pagal principą daugiau už daugiau. Ir 200 milijonų tiek bus pateikta 2014 metais, jie bus surasti iš dabar jau numatytų paskirtų lėšų. Ir kol kas, kaip jau sakiau, nereikės iš karto numatyti naujų įsipareigojimų dėl šio klausimo. Dėl Ukrainos darbo grupės. Mintis yra tokia nesiųsti žmonių į Ukrainą, tiesiog sudėti draugien ir panaudoti visus pagalbos Ukrainai elementus įvairiose e, srityse, pradedant pagalbos programomis skirtomis Ukrainai, techninę pagalbą įvairiose srityse, padedant prekybos srityje, nes tai taip pat yra viena iš paketo dalių. Ir taip pat būtų galima siekti sutelktų pastangų, siekiant padėti Ukrainai išeiti iš dabartinės krizės kuo greičiau, ir žmonių e, išteklių e, didinti nereikės komisijoje dėl šitų visų dalykų. Tiek dėl mokėjimų 2014 metais. Prieš tai taip pat buvo teikti klausimai dėl mokėjimų. Mes diskutam apie mažas ir vidutinės įmonės. Norėčiau priminti, kad dėl biudžeto 2014 metais diskusijos dar vyksta, vyko taikinimo sustikimas su komisija ir parlamentų ir taryba buvo pasirašytas sustarimas, komisija sakė, kad 2014 metų biudžete numatytų mokėjimų kiekis turėtų būti pakankamas ir buvo sakoma, kad Europos komisija turėtų pasitelkti visą įmanomą, visus įman, visas įmanomas lankstumo priemonės, kad būtų galima išlaikyti e, tą e, numatytą iš anksto finansinį planą Europos komisija. Atidžiai stebi mokėjimų situaciją, kad būtų galima rasti kažkokias e, neįlinės pagalbos priemonės tais atvejais, kai mokėjimų trūksta. Kito mėnesio e, eigoje mes pateiksime siūlymus, kurie, ko gero, apims ir papildomas finansavimo priemonės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ja, vielen Dank. Ähm, ich glaube auch, dass. Labai ačiū. Na, iš tiesų ir man atrodo, kad galbūt reikėtų šiek tiek palūkėti. Uh, kol gausime visą reikalingą informaciją. Dar be to tą informaciją reikės ir suvirškinti. Taip, tuomet baigiame svarstyti šį darbo tvarkės klausimą apie įvykusi trilogą. Toliau galime eiti prie šeštą darbo tvarkės klausimo. O taip pat iš karto ir septinto klausimo. Nes septintas klausimas tai yra balsavimas dėl šešto klausimo. Taigi šeštas klausimas visų pirma norėčiau paprašyti mūsų pranešėjo Salvador dar kartą pristatyti pakeitimus, kurių, kuriuos jis gavo. Prašau pakomentuoti tuos pakeitimus, galbūt turite kažkokiu tai kompromisu. E, jeigu yra kompromisu, tai ir juos paaiškinkite. Ir iš karto paskui galėsime balsuoti, tuomet viskas bus paprasčiau, jeigu dabar viską paaiškintumėt. Salvador, darf ich... Salvador, prašom. Sí, presidente, muy brevemente porque... Labai trumpai, ponė pirmininkė. Jūs turite balsavimo sąrašą, tas sąrašas yra gana sudėtingas. Tačiau e, jame matome rezultatą. Ir e, svarbu galbūt žinoti, jog e, aš stengiausi apginti tam tikrus dalykus nuo pat pradžios. Vos siekiau, kad susitartume su biuru ir administracija, kad uh, būtų suderinti visi interesai ir kad būtų užtikrintas e, kuo veiksmingesnis požiūris. Aišku, mes e, turime dabar dalyvauti rinkiminėje kampanijoje, turime mokėti apriboti išlaidas ir e, yra tam tikri privalomi dalykai, kurių reikia laikytis, yra privalomosios išlaidos, kurios buvo patvirtintos. Ir taip yra vis, visų kandencijų metu. Ir tuo būdu mes galime pateikti 15 e, metams pajamų ir išlaidų samatą. Buvo daug įvairiausių diskusijų ir, ir dėrybų su parlamento biuru. Dėl šitų klausimų mes numatėme 1,8 procentų e, pakelimą ir 0,4 procentus e, pensijų ir atlyginimų indeksavimui. Aš manau, kad e, įvairioms frakcijoms tinka toksai pasiūlymas. Tai yra minimalus, būtinas kompromisas. Kartoju tai, kad e, ir toliau galėtume taikyti griežtas ekonominės priemonės, bet tuo pat metu, kad galėtume laikytis parlamento prisimtų įsipareigojimų, kuriuos mes kaip biudžeto komitetas esame patvirtinę. Labai svarbu taip pat suprasti, kad e, tos naujus prioritetus mes perleidžiame naujam parlamentui. Naujasis parlamentas, kitos kadencijos parlamentas posėdžiaus, posėdžiaus naujasis biudžeto komitetas, naujosios frakcijos ir galbūt jie pakoreguos šiek tiek tuos prioritetus ir e, truputį kitaip apibrėž e, tą politinę atsakomybę, kuri išplaukia iš šių prioritėtų. Galbūt kai kas bus akcentuojama labiau, galbūt e, bus nuspręsta, kad e, neturi būti finansuojami kai, kai kurie dalykai, kai kurios politikos. Mes e, taikėme biudžeto prognozavimo procedūrą. Iš pradžių buvo numatoma padidinti 3,4 procentais ir aš jums sakiau jau visai kitokį skaičių, kuris yra daug labiau e, realistiškas. Paskutinėme puslapyje jūs matote kompromisinius pakeitimus, paskutinėme balsavimų sąrašo paraše ir ten yra e, minimas susitarimas, kurį pavyko mums pasiekti. Ten aš aiškinu tą didė, padidėjimo procentą ir taip pat aiškinu, e, kokį poveikį biudžetui daro nepaprastosios e, išlaidos. Aš taip pat manau, kad biudžetiniai prioritetai turi būti adaptuojami biudžeto prioritetai turi būti adaptuojami, koreguojami ir manau, kad parlamentas spalio mėnesį patvirtins parla... ES biudžetą ir, ir parlamento biudžetą. Kad pastatas daro didelę įtaką mūsų biudžetui, to pastato mums reikia, generaliniam sekretoriui reikia to pastato. Tai yra pateiktas konkretus e, projektas, kuriame atsispindi e, statybos samatos, ventiliacijos instaliavimas ir visa kita. Rugsėjo mėnesį bus atliktas vertinimas dėl nepanaudotų lėšų, kurias galbūt bus galima panaudoti, tuo būdu sumažinant skolinimasi 15 metais. Turiu galvoje visų pirma tos įsipareigojimus, kurie buvo patvirtinti dėl naujo kad pastato. Toliau jūs matote ke, ke, keturių puslapių sąrašą, kur yra virš šimto pakeitimų. Tarp jų ir pakeitimai konstatuojamusiams dalims kokie bebūtų balsavimo rezultatai, aš norėčiau padėkoti šešėlinėms panešėjams ir visiems kolegams, kurie padėjo man dirbti šios neįprastos e, procedūros metu, bendradarbiaujant su parlamento biuru. George Lyon puikiai vadovavo mūsų komandai ir aš e, ginu tą rezultatą, kurį mes pasiekėme ir manau, kad dabar turime dėl balsuoti. Äh, äh, in die Abstimmungen einsteigen. Ačiū, tai galėsime netrukus ir balsuoti, bet iš karto norėčiau pasakyti štai ką. Įkiškite dabar e, korteles į balsavimo aparatą. Mes, e, aišku, galime susiskaičiuoti balsus, bet galtinis balsavimas visą laiką turi būti vardinis, taigi pasirūpinkite tuo, kad e, naudotumėtės kortelėmis. Dabar e, suteiksiu žodį dar kolegoms, kurie nori pasisakyti. Prašom. Kolegas, e, eu peço desculpa da, aos colegas. Aš atsiprašau kolegų ir atsiprašau vertėjų dėl. Aš esu labai užkimusi. bet e, kadangi klausimas labai svarbus, noriu pasisakyti juo. Aš e, nenoriu kalbėti apie sustarimo turinį, tačiau turiu keletą klausimų dėl balsavimo sąrašo ir turiu klausimą dėl balsavimo metodikos. Ir e, būtent tik dėl šių dalykų dabar kalbu. Mano frakcija nepritarė kad 31 pakeitimas būtų laikomas kompromiso dalimi. Šis pakeitimas balsavimo sąraše. Balsavimo sąraše. Balsavimo sąrašo pradžioje. Penkta. A. Naujoji dalis yra įrašyta. Paskui yra sakoma, kad e, jeigu šis kompromisas bus priimtas, tuomet tas pakeitimas atkris. Tačiau kompromise, kompromisas apima, e, tuo būdu atrodo, jog e, kompromisas apima šį pakeitimą, tačiau mūsų nuomonė taip nėra, todėl mes siūlome balsuoti atskirai dėl to pakeitimo. Antras dalykas. Triž... Balsuojant dėl 31 pakeitimo turime atitinkamai pakoreguoti tai, kas yra įrašyta balsavimo sąraše, nes tas kompromisas nėra e, kompromiso dalis. Toliau 25 ir 57 pakeitimai, jie yra susiję su politinių frakcijų finansavimu. Taip pat, man atrodo, negalime sakyti, jog tie pakeitimai įeina į kompromisą, jog kompromisas juos apima. Atsiprašau dar kartą dėl savo balso, bet e, aš būčiau nekalbėjusi, jeigu šitie dalykai nebūtų buvę man tokie svarbus. Aš manau, kad šitie pakeitimai Šie pakeitimai yra gana, gana specifinis e, aspektas čia. Mes negalime dabar keisti e, kompromisinių pakeitimo esmės. Arba tada paskelbkime, kad šitie visi pakeitimai atkrenta. Kovo 12 dieną Strasbūrė buvo labai aiškiai pasakyta, jog Šiai nuomoniai pritarė koordinatoriai ir buvo pasakyta, jog e, yra nesusipratimas dėl išaiškinimo tų pasiūlymų dėl politinio partijų finansavimo. Ir mano frakcijos kolegos taip pat sakė, jog jie nepritarė, kad tie pakeitimai būtų įtraukti į kompromiso turinį. Jie sakė, kad nesutinka su tuo, kad tie pakeitimai traukiami į kompromisą. Tad čia dėl, dėl pačios metodologijos balsavimo. Ir yra, aišku, kitų dar aspektų, kurie galbūt netokie svarbus, bet vis dėlto. 39 pakeitimo paskutinė dalis. Norėtume, kad būtų balsuojama atskirai dėl jos, kadangi tai yra tam tikras e, papildymas nes jeigu 37 pakeitimas bus priimtas, tuomet šitas papildymas atkrenta. Galbūt galėčiau taip pat politinių komentarų pateikti tais klausimais, bet nenoriu dabar gilintis į detalės. Aš paprasčiausiai turėjau galvoje tik tai pačią metodiką ir balsavimo sąrašą. Tad norėčiau, kad kolegos atsižvelgtų į tai, ką sakiau. Ačiū. Nu, Labai ačiū, Alda. Noriu pastirauti dėl 31 pakeitimo. Kiek matau, 31 pakeitimas yra balsavimas sąraše, dėl jo bus balsuojama, nes jis e, ne visiškai atitinka kompromisą, Bet kalbant apie 26, 27 ir 57 pakeitimus, jie nepatenka į kompromisą. Bet jeigu vyks balsavimas dėl kompromiso ar bus pritarta kompromisui, tai tuomet tie pakeitimai atkris. Būtent taip atsitiks. Tiesiog norėjau viską paaiškinti. Jūsų pakeitimai nebuvo įtraukti į kompromisą, bet jeigu kompromisas e, bus patvirtintas, tai jūsų pakeitimai netenka prasmės. Tai norėjau paaiškinti visiems. <clears throat> Dar yra daug norinčių pasisakyti kolegų. Jan Mulder, prašom. Alda? <coughs> um, I can speak in English if it's easier. Pabandysiu angliškai, gal bus lengviau. Aš taip ir sakiau iš pradžių. Mūsų pakeitimai atkris dėl to, kad kompromisas bus patvirtintas ir tie dalykai vienas kitam yra prieštaraujantis. Tai yra demokratijos svarbiausia taisyklė, taip turi būti. Tiesiog negalima įtraukti abiejų e, tų dalykų į balsavimo sąrašą, nes jie jau yra kompromiso dalis. Taigi balsavimo sąrašo pavadinimas štai čia sako, kad tie pakeitimai turėtų būti išbraukti, kadangi jie yra įtraukti į kompromisą. Ir jie, turi, jie turėtų būti tik vėliau paminėti balsavimo sąraše. Arba gal kitur, kur nors juos tiesiog reikėtų išbraukti iš tų pakeitimų, kuriuos apima kompromisas. Tiek aš prašiau. Aš neprašau priimti mano pakeitimus, tiesiog prašau išbraukti tai, ko nereikia. In, in my, in my mano štai turimame dokumente, sąraše, yra pasakyta, kad 24, 24, 45 ir 46, čia yra tie pakeitimai. 3, 10, 16, 22, 26, 27, 57, 65, 68, 78 ir 69 atkrenta. Tie pakeitimai visi atkrenta. 31 netkrenta, turėsime dėl jo balsuoti. Na taip, šiek tiek skiriasi situacija bet 27 ir 57 mano supratimu, na 31 yra kas kita. Mes 27 ir 57, man atrodo, yra prieštaraujantis vienas kitam ir prieštarautis kompromisui. Štai, tai jų turbūt reikėtų atsisakyti. Dėl jų jeigu jau tektų balsuoti, turėtume balsuoti prieš, jeigu jie tokie nesuderinami. So, jetzt machen wir aber in der Rednerliste weiter. Kągi suteiksiu žodį kitiems kalbėtojams. Jan, prašom. Dėkoju. Na, klausimas yra šiek tiek pernelyg mistifikuotas, kodėl 57, 58 ir 59 buvo atsimti. Ta padarė ponia Greslė plenarinėme posėdėje vyko kažkai, kažkas panašaus, kai balsavom dėl kito pranešimo, kiek prisimenu, buvo surinkta pakankamai didelė dauguma ir buvo pateikta samata parlamento biudžeto kitiems metams ir aš manau, kad tai buvo visai logiškas žingsnis. Ponas Lamasūras kreipėsi į teisės tarnybą, klausdamas, ar tie pakeitimai yra primtini ar ne. Tad aš irgi norėčiau uh, ką mano teisės tarnyba, ar tie pakeitimai yra teisėti ar ne, ar jie čia gali būti, ar jų neturi čia būti. Kiek suprantu, ponia Greslė atsiemė tuos pakeitimus dėl lingvistinių priežasčių. Tiek aš bent jau girdėjau šiame komitete. Aš suprantu vokiškai, angliškai ir aš tų skirtumų ar kažkokių kalbinių problemų neižvelgiau. tiesiog tie dalykai, tų pakeitimo atsiemimas, ar nėra kažkokia mistika. Ar galėtų kas nors apšviesti mane, nes aš ne visai suprantu, kas čia vyksta. Jan, aš viską suprantu. Be abejo, mes ruoždamiesi šiam komiteto posėdžiui galvojame ir apie tai, Ką reikėtų daryti su teisės tarnybos atsakymu, bet to atsakymą negavome. Mes e, sutarėme dėl to, kad <clears throat> jeigu Inge atsiema savo pakeitimus, tai tuomet e, mes netikėme jokių klausimų, ar tie pakeitimai yra primtini ar neprimtini. Tai yra viena išvada. Antra išvada. Inge E, pateikė savo paaiškinimus, arba bent jau dalį iš jų. Jis sakė, kad negalėjo tokio pakeitimo pateikti vokiškai, ji viską išvertė į anglų kalbą. Ir nekartą koordinatorių posėdį esame tokią situaciją svarstę, kad ir beje buvo susitarta, kad visi pakeitimai turėtų būti teikiami angliškai nepaisant to, koks yra jo turinys, ar tas pakeitimas primtinas ar neprimtinas. Pakeitimas turėtų būti pateiktas anglų kalba. Ir kiekvienas ir kiekviena, e, kurie teikia pakeitimus, turėtų laikytis tų taisyklių. Taškas. Inga dabar sako, kokia yra ta situacija, aš nenoriu uh, viską uh, labai vėl gilintis, bet pasakysiu štai ką. Jau prieš porą savaičių buvo gauti visi pakeitimai anglų kalba, tai kame buvo ta problema? Tikrai sukelta daug triukšmo dėl nieko. Jeigu Inge atsiema savo pakeitimą, tai tuomet nelieka jokio poreikio kreiptis į teisės tarnybą ir gauti jos nuomonę. Du versuchst dich zur Geschäftsordnung zu melden. Du stehst auf, das habe ich nicht erkannt, dass du. Äh Panašu, kad kažkas norėjo pasisakyti dar, dėl darbo tvarkos, bet e, tas narys jau yra įtrauktas ir taip į kalbėtojų sąrašą. Ar dėl darbo tvarkos? Taip, aš e, suprantu, ką norėjo pasakyti kolegė Sūsa. Uh, Iš tikrųjų, prieš balsavimą reikia išsiaiškinti, dėl kokių pakeitimų bus balsuoma, dėl kokių ne. Jano iškeltą klausimą tikrai galima išsiaiškinti ir po balsavimo. Dabar visi kolegos susirinko balsuoti. Jau prieš 20 minučių e, turėjome pradėti balsuoti, bet tikrai labai vėluojame. Tai gal e, visi galėtumėm susitarti štai kaip. Visi klausimai, kurie nieko bendro neturi su balsavimo sąrašu ar su pakeitimais, Galbūt tos klausimus galima būtų išsiaiškinti po balsavimo, dėl to kas, kaip, kada, ką pateikė ir panašiai. Dėl darbo tvarkos noriu pasakyti štai, ką aš iš naujo pateikiau panios Greslę pakeitimus. Jan. Ja, ich mein, es wäre ja, ähm, es, ja, es ist ja nicht das erste Mal. Jan, tau tikrai vyksta ne pirmą kartą, yra darbo tvarkos taisyklės Prašau manęs klausytis. Visi tie pakeitimai, kuriuos teikėte dabar, yra e, žodiniai pakeitimai. O mes tam prieštaraujame. Gerai, tai ir šitas klausimas išspręstas. Ähm, die, die, ihr wisst, zwei äh, Menschen bei uns im Ausschuss reichen. Mūsų komitete pakanka dviejų narių tam, kad būtų atmesta žodinis pakeitimas ne jo, ne pakeitimas dėl turinio, bet žodinis pakeitimas Inge. Aš tai manau, kad vis dėlto reikėtų atsakyti į Jan klausimą dėl 158 pakeitimo. Tam yra žodžiai political interference. Aš pasiūliau traukti artikelį the Ar dėl to kiltų lingvistinių problemų? Galbūt biudžeto kontrolės komiteto teisininkai galėjo tą klausimą atsakyti, bet jie to nepadarė. Ir galų gale mano kantrybė baigėsi. Pirmininkė. Tikrai dar nebuvo taip, kad uh, sekretariatas nuo pat pradžių atmestų kažkokį tai pakeitimą kitą kalbą. Tai yra tikra keulystė. Norėjau tai aiškiai pasakyti. Tai dabar balsuokime. O jeigu kažkas dar jaus poreikį toliau padiskutuoti, tai padarysime po balsavimo. Eigname dabar prie balsavimo. Tiksliau, eis, perėsime prie tų klausimų, kai pasibaigs balsavimas. Gal pradėkime galų gale balsuoti. Salvador viską jau paaiškino. Pirmas e, punktas, pirmas paragrafas, kas už. Vienuoliktas pakeitimas. Atleiskite, be abejo, visų pirma reikia balsuoti dėl kompromisinio pakeitimo, kuris yra uh, viršuje. Kas už tą kompromisą? kas prieš, kas susilaiko, priimtas. Toliau 11 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 12 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta Primta. Keturioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Primta. Penkioliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 18 kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Haben alle abgestimmt? Ar jau visi pabalsavote? Vieno balso dar trūksta. Ar visi pasinaudojo balsavimo kortelėmis? Balsavimas baigtas. 15 už, 18 prieš atmesta. Devynioliktas. Be abejo, su žodiniu pakeitimu. Bet viskas parašyta tekste, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Antroji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko, taip pat atmesta. Toliau 17 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dvidešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau ketvirtas paragrafas, 21 pakeitimas, kas už jį, kas prieš. Man atrodo, kad atmesta, bet gal pasitikrinkime. Taigi balsuojame dėl 21 pakeitimo. Prašom. Ja. Aha. Oh groß. Das war. Ähm Oho. Atmesta 17 už 17 prieš. Kažkas turi labai budrę akį. Toliau 23 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Toliau 28, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 30, kas už, Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 31 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 32 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 33 pakeitimas. Trys dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Toliau. 34. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 35. Pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 36. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 37. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 39. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 38. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 40 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Keturiasdešimt penktas kas už, kas prieš, kas susilaiko. Reikėtų pasitikrinti. nes kai kas labai vangiai kelia ranką, tai neaišku. 45 pakeitimas – elektroninis balsavimas. Ok, angenom. Patvirtinta. Toliau. 47 pakeitimas – kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 48. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 49. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 50. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 52 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau 54 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 56 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 60 pakeitimas. Ar jis atsimtas? Taip. Tai tuomet 61 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 62 <clears throat> kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 63. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Man atrodo, priimta, bet pasitikrinkime. Das 33. Ah, oh. Vyda. Vėlgi 17 už 17 prieš, tai pakeitimas atmestas. Toliau 64 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 66 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 67. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau. Trečias. Pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 69. Kas už, kas prieš, Atmesta. 70 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 71 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 72 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 74. Kas už, kas prieš. Kas prieš šį pakeitimą? Kas prieš? Atmestas. Gal pasitikrinkime elektroniniu būdu. absolute majority. Yeah? Yeah. Ja, rejected. Hab ich doch richtig gesehen. Taip atmestas pakeitimas, teisingai kolega pamatė. Septyniasdešimt trečias pakeitimas. 73 is adopted. Wer ist für 73? Kas už 73 pakeitimą? Kas prieš? Kas susilaiko? Primtas. 75. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. Haben alle abgestimmt? Ja. Ar jau visi pabalsavote? Primtas pakeitimas 19 už 16 prieš. Pirmas pakeitimas. Balsuojame dėl konstatuojimo įdalių. E, kas už pirmą pakeitimą? Kas prieš? Primta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Pakeitimas 5.1. Kas už šį pakeitimą? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Atmestas. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Šeštas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Man atrodo, keitimas, bet pasitikrinkime. Šeštas pakeitimas. Vieno balso persvara atmestas pakeitimas. Septintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Aštuntas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Devintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Dešimtas pakeitimas su žodiniu pranešėjo pakeitimu, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Toliau žodinis pakeitimas 5.2. Ji patikė pranešėjas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta priimta. Dabar vardinis balsavimas dėl viso nuomonės projekto, gautinis balsavimas. Balsuokime. Ar jau visi pasirengę balsavimui? Ar jau visi pabalsavote? Puiku. 26 už, 9 prieš, niekas nesusilaikė. Uh. Okay, dann werden wir jetzt ähm, zu unseren. Kągi dabar. Eikime prie vadinamųjų. Eikime prie taisomųjų biudžetų. Visų pirma, 2014 metų pirmas taisomasis biudžetas, pirmas paragrafas. Kas už techninį pranešęs pakeitimą. Kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Toliau pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau techninis pakeitimas antram punktui, kas už, kas prieš, kas susilaiko, Kas susilaiko? Priimta. Dabar vėlgi vardinis balsavimas. Dėl viso dokumento prašau balsuoti. Visi pabalsavo. 34 už, vienas balsas prieš, niekas nesusilaikė. Taigi baigtas ir šis klausimas. Toliau. zu den DEX, DEC. Vadinamieji DEC. Trečias skirsnis. And the, um, uh, the um, new legal base in Horizon 2020 uh, and um, Dėl horizonto 2020 turime pasakyti, jog mums e, reikia atsižvelgti į e, galime rekomenduoti pritarti šiam siūlymui. You... Jūs regis e, pritarėte ar norite pasisakyti? Tada tvarka. Labai trumpai. Turiu trumpą klausimą, ponė pirmininkė, komisijai. Mes kalbame apie žmogaus teisės ir, ir demokratijos uh, klausimą. Uh, Mes žinome, kad turime jau ir taip numatę deficitą ir norėčiau jūsų paklausti, kaip numatoma šią problemą spręsti. Gibt es noch weitere äh, Fragen? Ar dar kas nors turi klausimų dėl įvairių dek? Ar galima vis dėlto balsuoti dėl visko vienu ipu? Izabelė? Turiu pastabą dėl dek 6. Ar dabar galėčiau ją pasakyti? Tad štai vėl susidarėme su ta humanitarnės pagalbos problema, žinome, e, kaip šis klausimas yra probleminis. Pone Georgieva mums apie tai papasakoja. E, Sirijoje, Centrinė Afrikos Respublikoje ir kitur, pasak humanitarinių organizacijų, padėtis labai rimta. 2014 metais situacija nesikeičia. Visą laiką e, nuolatos metai iš metų atidėdinėjami yra mokėjimai, tad ta biudžeto skylė pasidaro matoma vis anksčiau. Tad turėtume, e, tvirtindami daugiametę finansinę programą, į šį dalyką atsižvelgti. Ir dabar matome, kad komisija moka palūkonas už mokėjimų vėlavimus. E, Bet tos kilės turėsime ir kitų problemų, nes reikės skubiai teiktinos pagalbos e, tvarką numatyti. Ir čia vėl reikės ieškoti, kuo užkamšyti tas kilės, kurios buvo užkamšytos anksčiau. Taigi situacija yra tikrai kritinė. Mes siūlome lėšų perkelimą, o komisija tam nepritarė. Mes siūlome tiesiog vykdyti savo įsipareigojimus. Na, daugiau informacijos dėl to, ko jau sausime šiek tiek vėliau, bet situacija tebe lieka probleminė. Turime atlikti šį perkelimą tam, kad sunkumu nepatirtų nevyriausybinės organizacijos. Tačiau irgi Dabar galiu tik pakartoti dar kartą, kad ta situacija absurdiška ir pavojinga visam biudžetui. Ir tas e, nuolatinis mūsų bandymas užkamšyti skilės irgi yra labai nei šioks, nei toks. Ačiū, Izabelė. Pranešiaus nuomonė e, e, tikrai aiški. Štai pranešėja, prašom. E, Norėčiau, kad balsuotume už lėšų perkelimą. Taip rekomenduočiau elgtis. Tačiau še, dėl šešto ir dešimto dek be abejo problemų yra, nes jūs įmate pinigus iš tam tikrų biudžeto eilučių, tačiau kila klausimas, o kaip tuos pinigus, kaip vėlesniam laikotarpiu gauti lėšų. Uh, Be abejo, reikia taip pat patvirtimų iš Europos komisijos. Ar komisija mano, kad yra įmanomas toks dalykas? Tai yra tik vienas iš siūlymų spręsti problemą. Jau dabar turime didžiulių problemų. Kai buvo pasakyta stebėsenos grupės atstovų ir iš diskusijų su ponia Georgieva ir kitais komisijos atstovais žinome, kad situacija labai rimta. DEC 7 dėl rezervo lėšų, dėl EMU komunikato. Aš manyčiau, kad čia irgi turėtų būti lygiai tam tikri patvarkymai. Informacija buvo perduota ekon komitetui. Komitetas mano, jog mes turėtume pasinaudoti tik pusę tų pinigų, tiek jų numatyti ir neturėtume naudoti e, rezervinių lėšų per nelyg. Taigi tokią informaciją esame gavę. Kai dėl aštunto ir devinto e, situacija šiek tiek paprastesnė, susijusi su susitarimu dėl pensijų ir darbo užmokesčio. Tad uh, tam lėšų perkėlimas, jeigu bus reikalingas. Devintas yra susijęs su e, žuvininkystės starčių gyvendinimu su Maroku. Tad manau, problema yra e, labiau užsienio reikalų srities. Mes turime išsiaiškinti, kaip elgtis humanitarinės pagalbos srityje, kaip pasinaudoti priemonės skirtą ginti demokratiją ir žmogaus teisėms. Ir finansavimo trūksta toms priemonėms. Įmame pinigus iš biudžeto tam tikrų eilučių ir tuos eilutės šiaip ar taip vėliau turės būti sustiprintos. Bet bent kol kas taip dėja turime elgtis. Ähm, Izabel. Labai ačiū, Izabel. Mes, jeigu dabar balsuosime už DEC 6, tai tuomet paprašysime parlamento pirmininko parengti laišką, kur būtų raginama, kad tie pinigai, kurie dabar, kad tos lėšos, e, kuriomis dabar buvo sumažinti mokėjimai, būtų gražintos, kad tie mokėjimai būtų vėl padidinti. Mes žinome, kad pinigų trūksta visur. Dėkuoju už tą informaciją. Tai e, bus tik tai vienu laišku daugiau, nes pana Šulcas ir taip daug laiškų siuntęs ir rašęs, tačiau aš norėčiau pranešėjos paklausti, kaip viskas vyko taryboje, nes būtent taryboje kyla problema. Aišku, galime ir komisijos klausti, kaip užkimšti tas kilės, tačiau pra, tikroji problema kyla taryboje ir noriu paklausti, ar jūs turit informacijos apie tai. Pone pranešėjai. Visą tai buvo aptarta trilogo metu. Parlamentas susitikimo metu prašė, kad komisija galėtų pateikti patikinimą, jog pinigai bus pateikti šioms programoms šiek tiek vėliau metų bėgėje. Mes žinome, kad egzistuoja tam tikrai gyvendinimo skirtinumai, tačiau bėgant laikui, tam metų bėgėje, tuomet būtų galima tuos skirtumus spręsti, tačiau visur situacija pakankamai sudėtinga. Kai kas laikosi požiūrio po mūsų nors ir tvanas. Pamatysim, kas vyks metų bėgėje, kai pinigų nebeliks. Europos komisija aiškiai pasakė, kad teks naudoti lankstumo priemonę ir rezervo lėšas. Ir taip gali atsitikti antroje metų pusėje. Tai nelengviausia situacija, tačiau dėja, ko gero, taip teks elgtis. Okay, uh, will die Kommission noch irgendwas sagen? Äh, Ar komisija dar norėtų ką nors pridurti? Ar jau galime balsuoti? Kada komisija nori pasisakyti? Dabar? Oui, sur, sur, sur les deux deck. Uh... Pone pirmininkė, dėl abiejų Dėl abiejų DEC komisijos pozicija nesikeičia, komisija neatmes. Jūs žinote, kokios yra pasiekmes, jeigu parlamentas priims, tai tai bus priimti tie dalykai. O antras dalykas, mes e, e, remiamės tomis tais ištekliais, kurios turime, kad ir, ir stengiamės išspręsti problemas bent jau laikinai. E, skubos E, pagalbos priemonės galbūt leistų mums e, vėlesnėme etape pakoreguoti kai kurios dalykus ir kuomet bus taisomasis biudžetas, o e, komisija pateiks ataikomą į biudžetą, tuomet, kai, kai ateis laikas, aišku, šitie dalykai yra e, šiek tiek komplikuoti, tačiau visiškai teisėti. Kągi, tai dabar balsuokime iš eilės dėl tų dek. Kas pritarė pranešės rekomendacijai dėl uh, trečio dek? Kas prieš? Kas susilaiko? Primta. Toliau. Dek šeši. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko, primta. Dek septyni, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Dek aštuoni, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Dek devyni, kas už, kas prieš kas prieš, kas susilaiko, primta. Deg dešimt, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Toliau Kiti prašymai dėl perkelimų, kiti skirsniai. Monika. Ačiū, pirmininkė. Čia kalbama apie perkelimą, kuris susijęs su Europos audito rūmais. Ne viskas čia taip paprasta. Aš manau, kad čia reikėtų daugiau informacijos apie priežastis Ir yra dar vienas klausimas. Europos teisingumo teismas yra priemęs sprendimą dėl to, kad užimtas postas buvo, kad postas buvo užimtas neteis, neteisėtai. Ir dėl to atsiranda atitinkamų pasiekmių. Man kyla dar vienas klausimas e, Europos auditorumams. Norėčiau, kad į tą klausimą būtų atsakyta. Tai kokios būtų priežastis ir pasiekmes? Europos teisingumo teismo sprendimas nėra slaptas, mes norėtumėm gauti konkretesnės informacijos. Na ir e, dar vienas dalykas yra. Um, sakoma, kad uh, teismas anuliuoja, tribunolas e, anuliuoja teismo sprendimą dėl to neteisėtai užimto postą, tai yra postas susijęs su AD15 kategorija. Ir toliau kalbama apie pasiekmes dėl tų neteisėtų veiksmų. Ir kalbama apie nukentėjusią asmenį dėl tokių neteisėtų veiksmų. Aš norėčiau gauti konkretesnės informacijos, kas ten konkrečiai vyko neteisingai. Wir. Ja, bitte. Uh, thank you, Chair. Dėkoju, pirmininkė. Aš jau sakiau, kad Teisingumo teismas spalį praeitų metų paskelbė savo nutartį Taigi e, situacija netitinka teisingumo teismų žiesos pozicijos. Teisingumo teismas sakė, kad buvo nepateikta pakankamai, e, pakankamai įrodymų dėl minėtos men situacijos, tad buvo kreiptas į audito rūmus ir pareikalautos mokėti kompensaciją tam asmeniui, kadangi teismo sprendimas nebuvo pakankamai pagristas. Taip mane teismas. Dėkoju. Monika, gegenfrage, welche Art der Entschädigung und wofür wird die... Monika, aš norėčiau pasitirauti, koks konkretinai buvo primtas sprendimas ir kokios mens atžvilgių. Mes gavome labai šikščios informacijos. Gal galite ar plačiau paaiškinti? The Court of Justice only, only... Teisingumo teismas mūsų prašė tik tai susitarti su tuo žmogum, tam, kad būtų galima jam sumokėti kompensaciją dėl to, kad jis patyrė nuostolių, dėl to, kad eh, jis eh, eh, kad jo atžvilgiu buvo imtas sprendimas, kuris nebuvo pakankamai pagristas. Tad mes turime pasirūpinti, kad tas asmuo gautų reikiamą kompensaciją. Kad, kad gal, galima būtų tą problemą pabaigti sutvarkyti. Taigi turime, turime e, pasakyti, kad spalio mėnesį auditorumai priėmė savo sprendimą, 14 metų biudžetas jau buvo patvirtintas ir mes neturime pakankamai mokėjimų, kad galėtume įvykdyti tą susitarimą. Ne, ar galėtumėte, klausė pirmininkė, mums pasakyti, kokio dydžio ir būtų kompensacijos suma? Teisės tarnyba e, auditorumų turėtų nustatyti tą sumą. ji turi turėti apie 100 tūkstančių eurų. Bet kaip jau sakiau, tai yra apitikslė suma. Mes taip pat turime ir kitas tris bylas susijusias su darbuotojais. Mes deramės su jais ir stengiamės, kad jie atsimtų savo pareiškas teisingumo teismui. Aš e, Norėčiau dar pasitikslinti. Paprastai audito e, rūmai e, skalpuoja mus dėl 50 centų netitikimo, jeigu jos neteisėtai panaudoja Rumunijos valstietis. Tai gal dabar jūs mums galėtumėt pateikti konkretesnės informacijos. Jeigu jau audito rūmai negali suteikti daugiau konkretumo, tai kas gali? Mums tikrai reikia daugiau uh, aiškumo, tiesiog žarstomasi didžiuliamis sumomis, bet atsisakoma mums pateikti konkrečius faktus. Aš norėčiau tikrai gauti daugiau informacijos. Trying... Ačiū. Bandau pateikti maksimumą informacijos, kiek tik galiu pateikti. Buvo paskelbta ataskaita Teisingumo teismo ir ten dėja pavardžių nėra. Viskas vyksta anonimiškai, galiu jūs. Tad negaliu informuoti jūs apie tai, kas yra tas asmuo, negaliu pasakyti, kokia bus galutinė teismo pozicija. Tiesiog noriu pasakyti, kad neturime pakankamai lėšų, kad galėtume vykdyti dėrybas ir kad būtų įvykdytas teismo sprendimas šioje byloje. Mes neturime tiek lėšų, kad galėtume įvykdyti savo įsipareigojimus ir įvykdyti teismų sprendimą. Dėkuoju. Also jetzt werde ich einfach deutlich. Pabandysiu kalbėti aiškiau. Jūs turite išmokėti e, kompensacija e, direktoriui ir taip pat yra e, trys skundai dėl priekabiavimo, vadinamojo mobbing darbe. Noriu sužinoti konkrečią sumą. Man tikrai labai keista, kas vyksta audito rūmose. Kaip aš galiu uh, E, rekomenduoti kolegoms pritarti e, perkelimui, jeigu nežinau konkrečios sumos. Pirmininkė, bet dar vyksta dėrybos. Ir kyla klausimas, ar iš viso dabar tą perkelimą turėtumėm tvirtinti, kol dar dėl visko nesusitarta, juk nes nežinom, net nežinome, kokia yra konkrečiai ta suma. Aš irgi norėjau tokį pasiūlymą pateikti. Jūta labai gerai, kad tu tai pasiūlyi. Na, iš tikrųjų, matome, kad e, mums platesnės informacijos e, nepateikiama, tai mes tiesiog galbūt šį klausimą turėtumėm nukelti. The, sorry, thank you, but... Dėkoju. Problema yra štai kokia. Mums tų mokėjimų reikia. Ir tas sprendimas bus rimtas, na, ne artimiausiamis dienomis, bet artimiausiamis savaitėmis. Ir reikės mokėti iš karto, nes priešingų atveju E, liks atvira dar viena teismo byla dėl nepakankamų mokėjimų. Teisingumo teismas be abejo jūs informuos apie galutinės sumas ir, ir, ir apie visas reikiamas detalės, bet mums dabar lėšų reikia tam, kad galėtume užbaigti darybas ir kad galėtume priimti poziciją dėl šių įsipareigojimų, kad būtų galima įgyvendinti teismų sprendimą. Ir dar pabrėžiu, kad informaciją iš audito rūmų gausite su visom detalėm. Bus laikomasi suinteresuotos menų anonimiškumo principo, pavardžių nebus pateikta, bet skaičiai bus pateikti. Be abejo, labai svarbu išsaugoti žmogaus e, anonimiškumą, tai yra aišku. Dabar suteiksiu žodį dar vienam kolegai, paskui Monikai. Na, diskusija vyksta nežinant sumos, jūs nežinote, mes nežinom, kokia tai yra suma, bet pinigų jau norite. Situacija tikrai labai labai keista. Turime atidėti šio klausimo svarstymą. Monika. Monika, prašom. Uh, uh, Nesulaukiau kolegos Holma ir vertimo, tačiau noriu dar kartą pasakyti mes teikiam prašymą, tai yra susijęs su sveiku finansinių lėšų tvarkymu. Mums reikia turėti lėšų savo biudžete, kad galėtume vykdyti savo įsipareigojimus. Be abejo, mes norime galutinės sumos, bet tai yra normalu, mes dar neturime jos paskelbtos. Mes prašome maksimalios sumos, kurią numatome, kurios gali prireikti šiam atveju, tačiau mes turime turėti lėšas tam, kad įsipareigojimai, tie teisiniai įsipareigojimai būtų įgyvendinti ir kad būtų vyktas teismo sprendimas. So, jetzt Monika. Monika, aš tikrai prisipažinsiu, esu nusiteikusi labai kritiškai. Tie skundai dėl priekabiavimo tikrai yra labai įslaptinti. Mes galėjome e, rasti tik vieną puslapiuką apie tuos skundus. Panašu, kad net ir žiniasklaidoje yra daug informacijos, negu kad mes ją gauname. Iš žiniasklaidos galėjome sužinoti ir pavardės, pavyzdžiui. Jeigu jūs turite kažkokių tai konkretesnių duomenų ir gal žinote, kokią sumą reikėtų perkelti, uh, Tai gal mus informuokime, informuokite, kad mes žinotumėm, kam ką reikia perkelti, mums reikia konkrečios informacijos. Birželio 11 dieną įvyks kitas mūsų susitikimas. Komisija pristatys pasiūlymą dėl biudžeto ir tikiuosi, kad iki Liepos 11 jūs mums pateiksite um, konkretesnės informacijos dėl tų skundų. Vyksta dėrybos jau kokį pusmetį. Um, Ir tikrai truputį mane stebina visa situacija, jau deramasi pusę metų. Aš norėčiau pasiūlyti, kad e, e, primtumėm sprendimą Liepos 11 dieną. Man nereikia pavardžių iš jūsų, aš jau viską žinau ir iš laikraščių. Noriu gauti informacijos apie konkrečią sumą ir kam ji bus panaudota. Tai svarbu biudžeto komitetui. Pavardžių man nereikia. Uh, Ne mūsų komiteto užduotis yra diskutuoti apie pavardas. Nors, aišku, tas pavardas ir taip žinome iš laikrašių. Tai štai toks yra mano pasiūlymas. Pirmininkė, man atrodo, kad jau viską aptarėme. Audito rūmai mums paaiškino, kad artimiausiomis dienomis bus nustatyta konkreti suma ir tai reiškia, kad audito rūmai Liepos 11 dieną arba iki Liepos 11 dienos galės mums e, pateikti informacijos apie konkrečią sumą, o tuomet balsuosime Liepos 11 dieną. Prašau pakelti rankas, kas pritarė Monikos pasiūlymui. Okay, also wir, wir weisen das zurück und. Taigi mes e, Dabar šį klausimą atidedame, pateiksime pasiūlymą birželį. Monika, be abejo, kai gausime konkretesnės informacijos, tai galėsime balsuoti, bet kaip viskas vyksta šiandien, tai tikrai yra neprimtina. Taip, Monika, tavo pasiūlymas buvo paremtas komitete, taigi balsavimas atkeliamas, nukeliamas į ateitį. Pastatų politika, kitas klausimas. Uh, Ačiū. Na, čia irgi yra nedidelė staigmena. Yra keletas neatitikimų, iki, į kuriuos norėtųsi man pasigilinti. Bet galbūt tai būtų galima padaryti ir dvi šalių pagrindų. Kalbama apie pastatą Livingston gatvėje. Mes netrukus turime išsikraustyti iš pastato. Tame pastate vyksta įvairūs posėdžiai, apmokymai, bet šalia yra rekonstruojami pastatai ir komisijai reikia kažko, kas panašu į pastatą Square de Gamis. Mums e, reikia iš ten išsikraustyti, nes dabar ten šalia vyksta remontai. Kam mums siūlo, kokias, pasta, kokias patalpas, jos yra e, žymiai didesnės ir taip pat ir galtinė suma yra žymiai palankesnė. Likščiau mes mokėdavome 3,8 milijono, neįskaičiuojant šalutinių kaštų. dabar būtų 2,88 milijono. Jeigu aš vis, mes viską turėtumėm paskirstyti 15 metų, Viso tai reikštų 162 eurų už kvadratinį metrą, tai yra pati žemiausia kaina, kokia yra tik įmanoma. 162 kvadratiniai metrai. Dabar e, yra daug laisvų pastatų, taigi mes darėdamėsi galime šiek tiek sumažinti kainą. Nenoriu dabar gilintis į visas detalės, bet pasakysiu, kad e, ir kitos bendra pranešėjos pritarė. Dabar galėsime atlikti daugiau apmokymų, seminarų. Taip pat galėsime įrengti ir daugiau biurų, bet už viską mokėti mažiau. Ir aš esu nustebusi dėl vieno dalyko. Kaip staiga galima kainą sumažinti 30 procentų? Na, ko gero, taip yra dėl to, kad e, naujasis savininkas e, norėtų, kad pastatas nestovėtų tušęs, kad ten įsikraustytų ir komisija, nes kitaip aš tokio kaino sumažinimo negaliu paaiškinti. Uh, Šiaip aš pritarčiau tokiam pasiūlymui. Nuomonės, manau, nereikia teikti. Kas pritarė Monikai? Prašau pakelti ranką, sako pirmininkė. Ana ir Jan taip pat pritarė, ar ne? Gerai, viskas aišku. zuallererst mal am Ende unserer Abstimmung. Kągi, priartėjome prie balsavimo pabaigos, bet dar šiek tiek palūkėkite. Dvyliktas darbo tvarkės klausimas, jis buvo atidėtas vėlesniam laikui, nes neturime jokios naujos informacijos. Netrukus galėsime apsvarstyti kitus klausimus, bet aš prieš tai dar norėčiau suteikti žodį uh, generaliniam e, biudžeto direktoriui. Birželio 11 dieną įvyks kitas mūsų posėdis, jis e, bus neįlinis, nors dar ir šią kadenciją. Ir dėl to aš dabar jums suteikiu žodį. Oui, merci, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėjau pasinaudoti komiteto narių dalyvavimu balsavime, e, kad e, padėkočiau jums visiems kadencijos pabaigoje, o ši kadencija baigėsi formaliai paskutiniuoju mūsų komitetui, e, biudžeto komitetui, paskutiniuoju biudžeto posėdžiu. Tad šiandien yra paskutinis toks posėdis, paskui bus patvirtintas biudžetas vėliau. Noriu biudžeto generalinio direktorato vardu padėkoti Jums už kartu atliktą darbą per pastaruosius penkerius metus. Mes susidūrėme su labai dideliais iššūkiais, tačiau mūsų pirmtakai e, biudžeto generalinėme direktorate e, sakė, jog jiems dirbant tame generalinėme direktorate nebuvo niekad e, iškylę per tokį trumpą laiką tiek daug iššūkių kaip, e, kaip dabar. Tačiau nepaisant to, jums e, pavyko susidoroti su tais iššūkiais, buvo aišku daug sunkumų, mes generalinėme direktorate du kartus laikinai biudžetą rengiame, teikiame naujus biudžeto e, projektus ir e, kartu rengiame daugiametės finansinės programos projektą ir, man atrodo, visų dalyvių požiūrių tai buvo pačios e, sunkiausios dėrybos ir parlamento dėka ir esant labai sunkioms sąlygoms vis dėlto mes susidarojome su tuo darbu ir man atrodo, kad parlamentui pavyko e, daugiau e, realizmą užtikrinti, lyginant su to, kas siūlė taryba 2013 e, metais jūsų e, bendras darbas su komisija rengiant taisomą į biudžetą buvo labai svarbus. Žinome, kokie metų pabaigoje buvo skaičiai ir kiek liko dar lėšų nesumokėtų. Ir žinoma, kokia būtų buvusi padėtis, jeigu parlamentas nebūtų taip ryštingai e, veikęs e, siekdamas, kad 13 metų taisomasis biudžetas būtų priimtas. Ir aš taip pat noriu Jums labai nuoširdžiai padėkoti ir už tai. Ta pačia proga Noriu padėkoti Jums e, už finansinio reglamento rengimą. Tai taip pat buvo labai sunkus ir e, sudėtingas darbas. Dirbant kartu mums e, pavyko daug ką supaprastinti. Man atrodo, kad mums pavyko tai padaryti, kiek tai buvo įmanoma. Teisėkuros procedūros kontekste labai uh, E, sunku yra paprastinti, ką nors, nes paprastai yra padaroma atvirkščiai. Tačiau man atrodo, kad mums pavyko pasistumėti į priekį su paprastinimo e, link. E, ir dabar as, asmeninis, tam tikra asmeninė nata, tai yra mano ir asmeniškai paskut, paskutinis posėdis. Balandžio 30 dieną aš nepaliksiu savo posto, todėl ir asmeniškai norėčiau padėkoti Jums už e, pasitikėjimą ir už e, pagalbą, kurios susilaukdavau iš Jūsų biudžeto srityje ir tokiu sunkiu laikotarpiu, ponė pirmininkė, aš e, norėčiau padėkoti ne tik visiems pranešėjams, bet ir visiems kolegoms iš E, parlamento sekretariato. Norėčiau padėkoti Anvitrė ir Žoze Pačeko už jų paramą, už teigiamą požiūrį ir gerą atmosferą per visus tuos metus dirbant kartu. Ir visiems jums kurie ar dalyvaujate, ar nedalyvaujate rinkimuose. Visiems linkiu ko geriausios kloties, linkiu sėkmės tiems, kurie dalyvausite e, rinkimuose. Ir e, manau, kad e, parlamento lygmenių demokratija tikrai funkcionuoja e, gerai, o tiems, kurie grįž namo ir nedalyvaus rinkimuose, taip pat linkiu ko geriausios e, kloties. Dėkuoju už šios šiltus žodžius. Jūs e, vadovavote biudžeto generaliniam direktoratui. Ir mes kartu, dirbdami su jumis, pakeitėme metinę biudžeto prieimimo tvarką. Dabar ta tvarka yra pakoreguota, pa, pagal Lisabonos sutartį, aišku, jinai galbūt netapo paprastesnė, daugeliu požiūrį jinai yra sudėtingesnė, jūs apibūdinote ją šiek tiek, na, e, linkime jums e, taip pat laimingos pensijos, ramybės ir sėkmės. Aš nuo Liepos pirmosios dienos taip pat jau nebebūsiu parlamentarė, galbūt e, susitiksime, kai būsime abu pensininkai. Na, o dabar turime grįžti prie tų klausimų, kurie buvo atidėti. Ar e, kas nors turėtų kokių nors komentarų dėl. E, mūsų balsavimo. Ar kas nors nori komentuoti balsavimą? Janas. Na, 20 metų praleidau šiame parlamente. Tačiau ir toliau nežinau visų dalykų iki galo. Jūs kalbėjote, kad pakeitimas gali būti įdėktas ir kad galime atsisakyti žodinio pakeitimo. Nežinau, ar procedūra tikrai yra teisinga. Norėčiau, kad teisės tarnyba pateiktų e, savo nuomonę šiuo klausimu. Jetzt sofort? Oder, ähm Ar dabar iš karto? Ar vėliau? Tiesą sakant, aš turiu tik praėjusiu metu leidimo dokumentą, bet štai neseniai gavau 2014 metų kovo mėnesio dokumentą, ten viskas išdėstyta juodo ant balto. Tai aš sakyčiau štai kaip Konstitucinių reikalų komitetas priemė sprendimą, na, ne visi tuo džiaugiasi, bet ką darysi, toks jau tas gyvenimas. Tai tiek dėl pakeitimų perėmimo. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ne. Tai tuomet eikime prie 13 darbo tvarkės klausimo ir iš karto norėčiau pasakyti štai ką. Tarp institucinė darbo grupė decentralizuotų agentūrų klausimais jau yra antroji mūsų kadencijos metu. Ir iš tikrųjų dėl kai ko reikėtų susitarti. Praėjusį kartą taryba ir parlamentas galų gale uh, susitarę dėl mandato ir formos, kaip turėtų vykti bendradarbiavimas tarp mūsų, kokiu pagrindu turėtų vykti tas bendradarbiavimas. Dabar pabandysiu viską trumpai papasakoti, nes mūsų laukia dar ir kiti klausimai. Komisija nebuvo visiškai patenkinti, na bet ne visą laiką mes turime pasistengti, kad komisija būtų laiminga komisijos komunikatas pasirodė praėjusiu metu Liepos mėnesį. Tas komunikatas tapo mūsų darbo pagrindu, bendradarbiavant su agentūromis. Darbo eigoje mums paaiškėjo, kad yra du politiniai kabutėse darbo grupės posėdžiai ir kad jų visiškai pakaktų O taip pat e, yra ir techniniai darbo grupės posėdžiai, kur e, ir dėl visko būtų galima susitarti. Pirmininkaujanti e, Graikija, tiksliau Graikijos ambasadorius, po to, kai mes padiskutavome įvairiais klausimais, suprato, kad mes negalėsime pritarti vienam ar kitam pasiūlymui. Ir jis tikrai ryštingai mūsų pareikalavo, kad mes pakeistumėm savo darbo metodą. Mes apie tai pasitarėme ir kita Europos parlamento, kitoje parlamento kadencijoje jau vyks kitas posėdis, jis vyks rugsėjo mėnesį. Tačiau iki to laiko reikia atlikti ir tam tikrą parengiamąjį darbą. Ir jis šiuo metu jau vyksta. Atskiruose sekretoriatuose tiek tarybos, tiek komisijos, tiek ir parlamento sekretoriate. Taigi, Jan Ensen, Monika Olmeier ir aš. Taip pat gal ir dar kas nors. Taigi, mes jau dirbame, mes e, tikrai padėsime pasirenkti kitam posėdžiui. Iš karto perėsiu prie darbinio dokumento. Viskas tarpusavį yra susiję. Yra pateiktas tam tikras pranešimas savo iniciatyva, e, vyksta kelios darbo fazės, vėliau tas pranešimas pateks į plenarinės sesijos posėdį, viską norėtumėm pabaigti dar šios kadencijos metu. Ir mes pagalvojame, kokios galimybės egzistuoja. Jeigu nebus teikiama rezoliucija, Jeigu bus teikiama rezoliucija, tai vėlgi reikia laikytis tam tikrų procedūrų, laiko labai trūksta. Tai yra tam tikras darbinis dokumentas, jis pateiktas anglų kalba, dokumentą galite rasti savo aplankuose. Aš pabandžiau kiek įmanoma paprašiau, paprasčiau aprašyti, ką reikia daryti, kodėl. Taip pat nurodžiau ir tai, ką bet kokiu atveju kitos kadencijos metu dar tikrai reikėtų aptarti, padiskutuoti, kokie klausimai dar tikrai nėra iki galo išsiaiškinti. Agentūros yra tikrai svarbi mūsų darbo dalis. Jos vykdo administ... Europinę administraciją. Na, galbūt ne visiškai teisingas toks teiginys, nes iš dalies agentūrų veikla yra susijusi su administravimu, bet be abejo, kadangi tos agentūros yra finansuojamos iš biudžeto, o ne iš administracinio biudžeto, tai e, jos yra susijusios ir su ES teisės aktų gyvendinimu. Ir bet dėl to būtina suprasti, kaip tos agentūros veikia. Tai svarbu Europos parlamentui. Taip pat ir taryba turėtų tai suprasti. Aš manau, kad tai bus sunkiausia užduotis - pažadinti tarybą iš sustingimo. Bet neturime pasiduoti nuolat e, savo partneriams e, trilogę ar taikinimo sustikimuose turime sakyti, kad štai ir jūs turite rūpintis agentūromis, turite rūpintis jų darbu. Nepakanka e, pažvelgti tik į skaičius, nepakanka atmesti kai kurių skaičių. Reikia išsiaiškinti, ko mes iš tikrųjų norime iš vienos ar kitos agentūros. Uh, Iš viso yra 32 agentūros, bet e, kalbėkime abstrakčiai. Reikia išsiaiškinti, ko norime iš kažkokios agentūros ir kokiamis aplinkybėmis ta agentūra galėtų vykdyti mūsų pageidavimus. Galbūt agentūra nepaėga to padaryti, nes, tarkim, buvo labai sumažintas personalo skaičius, trūksta darbuotojų, galbūt e, trūksta lėšų iš ES biudžeto, galbūt tas finansavimas yra taip sumažėjęs, kad nebeįmanoma vykdyti veiklos. Tai tuomet tokia agentūra nebetenka savo prasmės ir tikslo, ją reikėtų uždaryti. Manau, kad ir taryba turėtų tai suprasti. Negalima nuolat mažinti, mažinti finansavimą ir vis dėlto dar tikėtis, kad ta agentūra kažkaip tai atliks savo užduotis. Visiškai aišku, kad taip neatsitiks. Ir aišku, ir Europos parlamentui tai yra aktualu. Kartu su komisija ir taryba neturėtumėm steigti naujų agentūrų, mes galbūt turėtumėm numatyti naujas užduotis jau egzistuojančioms agentūroms. Taigi visus tos aspektus reikia atsižvelgti. Aš pabandžiau visas šias mintis išdėstyti darbinėme dokumente. Netgi ir Europos parlamento naujokas turėtų suprasti tokį dokumentą. O jeigu kam nors jau dabar yra klausimų, tai be abejo galite juos teikti, kreiptis į dabartinius e, narius, kurie dirba šiuo klausimu. Ann Jensen, prašom. Yes, um, we have laid it... Mes šiandien išgirsime Deloitte ataskaitą apie save iš dalies finansuojančių ES agentūrų veiklą išgirsime studijos rezultatus ir visą tai e, papildys seriją studijų, kurias jau Deloitte parengė anksčiau. Tai tos ataskaitos yra puikios ir tiesiog tai yra naudinga būsimiems naujiems kolegoms. Ir norėčiau pagirti jūsų šidėtas pastangas. Ta daugybė metų tos pastangos buvo iš tikrųjų puikios. Galite pamatyti, kad agentūros, kaip rodo darbo dokumentai, išaugo, jų yra daugiau, jos yra didesnės ir jos turėtų būti vertinamos kiekviena atskirai. kadangi reikia, kadangi jūs dirbate ir taip pat ir aplinkosaugos komitete, jūs žinote, kad agentūrų yra iš tikrųjų nemažai. Jos atsirado ten, kur komitetas mane esant reikalinga jas turėti. Jūs ilgus metus stengiatės e, nubrėžti tuos kelius, pagal kuris būtų aišku, kaip dirbti su agentūromis, kaip su jomis bendradarbiauti. Darbo buvo nuveikta daug dėl bendro supratimo ir taryba ir komisija sudarė pagrindą tam, kad e, tuos agentūros galėtų būti geriau valdomos. Tikiuosi, kad busimaime parlamente pamatysime nemažai kolegų besidominčių šiais dalykais. Kartais matome tam tikrų konfliktų tarp Europos komisijos ir agentūro. Taip neturėtų būti nes dauguma agentūrų, bet jau reguliavimo agentūros yra vykdomosios valdžios dalis. Jos yra tarybos e, vykdančioji grandis. Tam mes turime žinoti ir suprasti. Ypač šiais atvejais, kai agentūromis ima nelabai domėtis taryba. Na, o mes bandėme E, padaryti viską, kad taryba elgtųsi atsakingiau, kad agentūros būtų rimčiau traktuojamos ir kad būtų užtikrinima, užtikrinama tam tikra priežiūra, kad būtų paskaičiuojama, kiek mums agentūrų reikia, kai jų pasidaro per daug, gal kai kurias reikia uždaryti, gal kai ką sujungti, kad ateitie jų darbas būtų optimalus. Visus tuos klausimus turėsime iškelti be abejo. Komisija pabandė sudaryti gairias, kur būtų galima sutaupyti ir kaip. Mes atmetėm komisijos siūlymą, bet tai nėra problemos nepaisimas. Mes suprantame, kad tai yra tas klausimas, kurį galbūt spręsti reikėtų kitaip. Ir manau, kad galima būtų surenkti vaisingą diskusiją tarp Europos komisijos ir parlamento šiuo klausimu. Ir visą tai bendradarbiaujant su Europos komisija ir parlamentu. Ir manau, kad yra gyvybiškai svarbu, kad ateityje parlamentas ir komisija turėtų bendrą supratimą šiuo klausimu. Na, vyksta paskutinis šios kadencijos mūsų posėdis. Manau, kad visi kartu nuėjome ilgą kelią, tačiau dar daug teks nuveikti ir ateityje. Jetzt aber auch, uh... Labai ačiū. Kadangi turime svečių, tai manau, kad turėtumėm tuo pasinaudoti ir dabar turėtumėm uh, paprašyti e, jūsų pristatyti tą e, studiją, tuos tyrimus, už kuriuos jūs buvote atsakinga, atsakingas su Angelika Vertman. Prašom. The objective was to clarify rules and practices on financing partially financed EU Dalinai iš dalies save finansuojančios agentūros. Norėčiau paminėti jų keturiosios, tokios yra, tai yra EMA, e tai yra cheminių produktų agentūra, ir EASA, tai yra aviacijos saugos agentūra. Yra e, atlikta studija susijusi su tuo agentūrų potencialu plėsti savifinansavimą e, plačiau. Mes apibrėžime šias agentūras kaip tokias, kurios gauna dalį pajamų iš pramonės, tačiau taip pat tuo pat metu gauna subsidijas iš ES biudžeto, kad būtų e, galima padengti joms visas savo išlaidas. Ir mes e, turime pasakyti, kad jos atlieka dar tikrus darbus pramoniai ir kitiems vartotojams. Kaip jau sakiau anksčiau, svarbiausi dalykai yra e, požiūris į biudžeto principus, E, išlaidų nustatymas, taip pat e, tam tikrų e, perviršių ir deficito valdymas. Galėtume paminėti tai, kas yra pajamų modelis. Pirmiausia, aviacijos saugos agentūroje ESA ir antrasis modelis yra įdėktas kitose dviejose agentūrose ECA ir EMA. Abi Abu du modeliai turi tam tikrų specifinių bruožų, iš to išplaukia specifinės pasiekmes. Galbūt pradėčiau nuo, nuo sveikų, taip vadinamojo, pajamų modelių e, atliekiamos paslaugos pramoniai ir jos yra, tos vaivos yra griežtai atskirtos nuo europinių lėšų įvertinami kaštai ir jie įvertinami apskritai visi susijęs su paslaugų teikimu. Netaikomas kryžminis subsidijavimas, e, paslaugos teikiamos pramoniai yra traktuojamos kaip viena paslaugų dalis ir kita dalis yra užduotis, kurias patikė atlikti Europos Sąjunga. Toks modelis reikalauja turėti rezervų fondą tam tikrą, kad būtų galima tinkamai tvarkyti deficito ar perviršio problemą, kad būtų galima atsižvelgti į tam tikrus sviravimus, atsižvelgiant į paslaugų paklausą pramoniai. Ir e, agentūros naudotojai taip pat turi žinoti, kad visos išlaidos yra įtrauktos į kaštus ir kad rezervų fondas nėra panaudojamas neteisingai. Uh, Taigi čia reikia turėti labai aiškę apskaitos atskirti. Viena vertus ES ir su ja susijus veikla, antra vertus veikla susijusi su paslaugomis pramoniai. Tai taip pat reikalauja tam tikrų tvarių išlaidų struktūros. E, būtina apskaičiuoti metinės išlaidas ir, ir, ir kitokio pobūdžio išlaidas. E, čia mes nekalbame apie pramonė teikiamos paslaugos ar e, apmokestinimą tų, kurie naudojasi agentūrų paslaugomis. Teikia, tai reikia pasakyti, kad kai kuri iš tų veiklų nėra labai pastovi. Agentūros turi šiek tiek didesnį mokestį už paslaugas imti tam, kad galėtų daryti savo rezervo formą. O tai reiškia, kad reikia turėti labai aiškias taisyklės, kad būtų galima e, užkirsti kelią neteisingam lėšų naudojimui. Peržvelkime kitą modelį. Tai yra universalus įtraukimo biudžetą modelis. Jo bruožai yra visiškai kitokie. Biudžeto atskirimo nėra tarp ES e, su veikla susijusių biudžeto ir kitų paslaugų. Būtinai vertinti e, kaštus, sąnaudas ir taip pat įvertinti visą eilę kitų aspektų e, Finansinė naštą čia dalyjasi pramonė, galbūt kartais nacionalinės valstybės ir kiti. Svarbiausia užduotis tokių agentūrų yra atlikti ES jam patikėtas užduotis. ES teikia subsidijas toms agentūroms, kad būtų galima e, išspręsti agentūroms gali čia skilti problemas. Taip pat būtina turėti rezervų fondą, būtent taip pat tiem pačiom problemams spręsti, perviršio ir deficito klausimams reguliuoti. Skaidrumo užtikrinimas yra irgi vienas svarbiausių aspektų. Šis modelis reiškia e, didesnį biudžeto lankstumą, nes nėra numatyto sąsajos privalomos tarp pajamų ir išlaidų ir kaip pasiekmė e, viso to e, gali nutikti taip, kad ES teks padėti spręsti rinkų nepastovumo problemos sukeltas pasiekmes. Galimybė pagrysti išlaidas irgi yra labai nedidelė. Tiksliau ir, ir reikalavimas pagrysti tas išlaidas yra nedidelis. Galime apibendrinti apžvelgę šis modelius, kad dabar nėra harmonizuoto požiūrio dėl to, kaip tos agentūros turėtų būti harmonizuotos. Sprendžiama kiekvienu atveju atskirai, kai kuriamos agentūros. Ir kaip mes matėme, laikomasi dviejų požiūrių, kurie yra unikalūs ir vienas ir kitas. E, dėl to gali kilti diskusija, ar kuris nors iš tų modelių yra geresnis negu kitas. Šioje diskusijose atkreipčiau dėmesį į keletą atvejų ir pirmiausia, norėčiau paminėti štai, ką Europos komisija sako, jog e, ES biudžet, kad tiesioginio įtraukimo biudžeto principas yra geresnis e, atvejis, nes tuomet galima atsižvelgti į biudžeto sumažinimo e, E, klausimus taip pat patogiau yra tvarkyti iš e, perviršio ir deficito problemą. Finansiniam reglamente tai yra paminėta kaip vienas iš modelių. Šiame kontekste svarbu pažymėti tai, kad finansinis reglamentas yra e, numatęs vieną išimti iš trečių šalių gaunamoms pajamoms, kai atliekamas darbas trečiosioms kokioms nors šalims jų prašymų universalaus biudžet, įtraukimo biudžetą principas e, padeda, e, padeda geriau e, padengti numatytus kaštus. Reikia pasakyti, kad jeigu pasižiūrėtume tarptautinę praktiką, pažiūrėjau, EBPO gairias, ten yra aiškiai pasakyta, kad siūloma atsižvelgti pirmiausia į visapusį sąnaudų padengimo principą ir didesnę, didesnį skaidrumą. Na ir paskutinis dalykas. E, svarbu, kad būtų užtikrinama kuo daugiau e, skaidrumo ir kad būtų kuo daugiau nuveikta su mažesnėmis lėšomis. Kai dėl lėšų skirimo, dėl išlaidų Nu, numatymų norėčiau šiek tiek susitelkti prie antros studijos dalies. E, kalbama apie tai, kad e, dalinis e, savifinansavimas turėtų būti numatytas ir kitose agentūrose. Čia bendrų taisyklių kol kas nėra numatyta, už kokias paslaugos agentūros turėtų imti pinigus, už kokias ne. Ir Šie atvejai yra sprendžiama individualiai, vyksta dėrybos tarp agentūros ir, ir, ir kitų suinteresuotų subjektų. E, mes jau minėjome, kad EMA, CPVO e, yra tos agentūros, kurios yra finansuojamos visiškai, taip kaip ir ESMA. kai dėl potencialo, dėl išplėtimo to savifinansavimo principo, mes siūlome dviejų pakopų požiūrį. Pirmiausia, būtina pasižiūrėti, ar yra reikiamos sąlygos tam, kad būtų galima ekonomikos subjektus apmokestinti už tam tikrų paslaugų jiems atlikimą. Galbūt, pavyzdžiui, reikalinga atlikti kažkokią priežiūros veiklą. Tačiau būtina numatyti ir antrą pakopą, kai tyriamos papildomos sąlygos. Ir tai gali apimti e, tą aspektą, kiek galima, e, kiek yra tų tiesioginių naudos gavėjų ir kiek yra pasirengę mokėti už tas paslaugas. E, kartais gali nutikti taip, kad tų lėšų administravimas ir surinkimas bus, sieks daugiau, negu bus tų galima surinkti tų lėšų. Tuomet neapsimokėtų dėkti tokį modelį. Na ir be abejo reikalinga ir politinė, politinė valia, kad būtų nuspręsta, kad ekonomikos subjektų už vienas ar kitas jums pateiktas paslaugas turės mokėti. Jeigu įdėktume pirmąją pakopą, tai tuomet pamatysime, kad lik šešios ES agentūros, kurios teikia paslaugą pramoniai, ir jos neima už tai pinigų, Tai yra e, energijos reguliuotojų agentūra, maisto saugos bankų institucija, jūrų saugos agentūra bei e, geležinkelių agentūra. Čia svarbu žinoti, kad Europos komisija jau yra atlikusi detalės tiek dėl EFSA. Ir kol kas linkstam apie to požiūriu, kad nereikėtų E, imti kažkokio mokesčio už tos agentūros paslaugas, nes tai būtų pernelyg sudėtinga ir tai pakenktų agentūros veiklai. Poveikio vertinimas šiuo metu dar vyksta. Tikiuosi, kad visa tai padėjo jums aiškiau suprasti mūsų atliktą studiją, kad šis apipendrinimas buvo naudingas. Dėkui. Ja, vielen Dank. Äh, gibt es Labai ačiū. Ar būtų klausimų? Man atrodo, kad Ana ir aš turiu klausimų prieš tai Jans Gajar, prašom. Ačiū. Visų pirma, norėčiau padėkoti abiems pranešėjams už atliktą tyrimą. Norėčiau pasveikinti ir Deloitte atstovus. Tikrai Aš ir pats prieš keletą metų dar prie, su jumis bendradarbavau. Labai malonu jūs matyti. Turiu keletą klausimų dėl jūsų padarytų išvadų. Prieš paskutinėje skaidrėje, jeigu aš teisingai įžiūrėjau, tai jūs, komentuodamas antrą punktą, sakėte, dabar kalbėsiu anglų kalbą. Čia parašyta, kad mokesčių ėmimas nebūtinai kelia pavojų agentūros nepriklausomumui. Man atrodo labai drasi frazė, drasus teiginys. Nes aš manyčiau, kad čia ko gero reikėtų tikėtis visiškai kitokio dalyko. Esu truputį įtarus, jeigu uh, būtų pri, agentūra priklausoma nuo, uh, iš, nuo iš klientų surenkamų mokesčių, tai labai stengtųsi tokia agentūra atsižvelgti klientų pageidavimus. Bet agentūra turėtų būti nepriklausoma. Tai gal jūs galite patikslinti savo argumentą, kurio galėtų būti pagrystas toks teiginys. Ačiū. Mes diskutavome su įvairiomis susijusiomis pusėmis ir e, jie sakė, kad jeigu agentūra būtų visiškai priklausoma nuo pajamų iš privataus sektoriaus, tai dėl to gali atsirasti tam tikra, nepriklau... tam tikra priklausomybė. Antra vertus, nepriklausomumą galima užtikrinti tik tuomet, kai agentūra turės nepriklausomą uh, E, valdybą, pavyzdžiui, na, kuri būtų nepriklausoma nuo pramonės sektoriaus. Tai aš manau, kad e, būtent dėl to mokesčio ėmimas neturėtų kelti pavaus e, agentūros nepriklausomumui, nes turėtų nepriklausomą vyresnybę. Pirmininkė, jeigu aš teisingai viską supratau, tai iš mokesčių galėtų būti finansuojamos tos agentūros, kurios bendrauja su pramonės sektoriumi, kaip, pavyzdžiui, įmonėms reikia kažkokios tai registracijos ar dar kažkokio panašaus dalyko. Bet jeigu yra teikiamas kažkoks tai prašymas, už tai turi būti susimokama. Jeigu aš tai padarysiu, tai nereikš, kad agentūra bus priklausoma nuo manęs. dėl konkurencijos rinkoje. Yra Europos e, harmonizavimo biuras, taip pat ir nacionaliniai biurai, nacionaliniai mokesčiai yra gana aukšti. E, nacionaliniai biurai tikrai labai apkrauti, turi be galo daug darbo, Bet e, aš tikrai nematau, kur čia turėtų dinkti ta nepriklausomybė. Man atrodo, kad teisingas Deloitte atstovo teiginys. Ar būtų daugiau klausimų? Jeigu ne, tai labai ačiū už atliktą tyrimą. Matome viską išspausdintą, turime viską juodon balto, patys galime pasiskaityti, jeigu dar išli... būtų kažkokių neiškumų. Norėčiau padėkoti visiems kurie dalyvavo šiame paskutinėme posėdėje. Tai buvo paskutinis mūsų uh, įprastinis biudžeto komiteto posėdis. Nors uh, pradžioje taip ir nemač, nemaniau, bet kažkaip labai disciplinuotai išnagrinėjome visus darbo atvarkės klausimus. Labai ačiū visiems. Linkiu gražios dienos. Koordinatorių posėdis atšaukiamas, nes nebuvo nei vienos frakcijos. Uh, kuri tokio posėdžio norėtų irgi ir koordinatoriai gali eiti namo. Ačiū visiems.